Okay, dear colleagues, uh, good morning. Uh, the lights are low because we're going to have a... Labas rytas, pradėkime posėdį. Rodysime skaidres. E, išvykai Lampedūza, misija Lampedūza bus iliustruojama skaidėmis, taigi jos reikalingos tam, kad viską matytumėme. Pirmas punktas, darbo atvarkės tvirtinimas, aš norėčiau pasiūlyti štai kokius pakeitimus darbo atvarkės. Septintas klausimas siūlymas rezoliucijai susijęs su klausimu, kuriam buvo pateiktas žodinis atsakymas dėl tolesnės, tolesnių veiksmų dėl kovo mėnesio rezoliucijos dėl elektroninio sėkimo ES piliečių. Reikia atidėti šį klausimą. Ir dabar aštuntasis klausimas e, komisijos pristatymas. Pristatytas bus biudžeto projektas. Ir taip pat lankstumo mechanizmas vidinės trukmės biudžeto priemonėms ES darbo atvarkė dėl migracijos. Dabar 11.30 vyks to klausimo svarstymas, 8, 9 ir 10 klausimai dėl vykstančių trilogų dėrybų pristatymo irgi bus atidėti. Balsavimas dėl prieigos prie konsultacinės vizų informacijos sistemos šeštas klausimas įvyks 11.45 5 vietoj 11.30 ir jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikome, kad pakeista darbo tvarkė yra patvirtinama. Niekas neprieštarauja, dėkoju. Point two, um, again on... Antras klausimas. Lingvistinis profilis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad vertimas į kroatų, latvių ir gėlų kalbas nėra, airių kalbas nėra numatytas. Deja. Toliau koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas pagal 205 taisyklę, pirmiausiai pranešėjų paskirimai. Pone Gijom iš socialdemokratų frakcijos paskirta pranešėja dėl pasiūlymo dėl reglamento, Europos parlamento tarybos reglamento, pagal kurį įsteigiamas ES bendrasis saugių kilmės šalių sąrašas direktyvos 2013-32 tikslais ir taip pat bendros procedūros suteikti ir atimti tartutinę apsaugą. Koordinatorių, koordinatorių rekomendacijos sąrašas yra įtrauktas į susitikimo dokumentus, turiuomenį 15 rugsėjo koordinatorių posėdį. Ar komitetas patvirtina koordinatorių rekomendacijas pagal 205 taisyklę, taip, puiku, tada jos laikomos patvirtinamos. Dabar trečias klausimas, tartutiniai susitarimai informaciją, parlamento informaciją pagal 218 straipsnį. Norėčiau informuoti, kad pagal 200, 2018 straipsnį 2015 m. rugsėjo 14 d. taryba priėmė sprendimą, pagal kurį pradedamos dėrybos su liaudė, Kinijos liaudės Respublika dėl trumpalaikių vizų panaikinimo susitarimo e, diplomatinių pasų turėtojams. Tas tarybos sprendimas yra pateiktas susitikimo dokumentuose. Na ir galiausiai e, Dar norėčiau kolegos priminti, kad balsavimo laikas numatytas šiandieną 11.45. Taigi prašau visiems atsinešti ir turėti sami elektroninės balsavimo korteles. Dėkuoju. Dabar kolegos perėsime prie trečiojo klausimo, kurio, kurio tikslais buvo išjungta šviesa. Jeigu kilo klausimų, kodėl taip atsitiko nes dabar pristatysime lybę misiją dėl gelbėjimo ir paieškos, kalbant apie strateginį migracijos e, pranešimą. Tai buvo labai svarbi misija, turint omenyje ponios Mecolo ir ponios Kiengi prane, rengiamą pranešimą. Delegacija dėl paieš, paieškos ir gelbėjimo darbų įvyko Italijoje. Rugsėjo 17-18 dienomis, kaip sakiau, tai labai svarbi misija. Misijoje dalyvavo ponė Kiengė, Sargentinė ir ponė Korau. Dabar suteiksiu žodį Anai Marijai Koracai Bilt, kuri buvo delegacijos vadovė, kad ir aišku, delegacijos nariai, kurie norės pasisakyti, galės tą padaryti po to. Taigi, ponia Koraca Bilt, dabar kviečiu ją pristatyti misiją. Ačiū, ponia pirmininkė, buvo labai malonu dalyvauti tokioje svarbioje misijoje ir žiūrėti, kaip vyksta gelbėjimo ir paieškos darbai centrinėje viduržėmio jūroje. Taigi dėkoju delegacijai ir komandai, kuri mus lydėjo. Norėčiau pradžioje jums leidus parodyti kelias nuotraukas, kad jūs suprastumėte maždaug, ką mes ten darėme. Čia mes susitinkame su Junktinių tautų agentūros ir Gelbėkime vaikus agentūros atstovais Lampedūzos uoste. Jie laukia, kol išsilaipins migrantai. Ir Norėčiau parodyti dar kelias skaidres. Is everything okay? I should just mention to uh, colleagues. Norėčiau kolegoms uh, pasakyti, kol yra rodomos skaidės, kad pranešimas buvo, ataskaita buvo išdalinta vakar elektroniniu paštu, taigi visi kolegos tą ataskaitą gavo elektroniniu paštu. Prašau. Anna Marija, do you want to comment on Anna Marija, ar norite pakomentuoti skaidrės? Ne, aš tiesiog noriu, kad jūs jas tiesiog pažiūrėtumėte. Ar norite, kad pakomentuočiau taip? Mano ta ataskaita labai trumpa, bet gal kolegoms galėtumėte tuomet pasakyti, apie ką eina čia kalba. Taip, čia yra nevyriausybinė organizacija MASMOAS kartu su gydytojai be sienų. Jie dirba ir mes aplankėme abi šias nevyriausybinės organizacijas. Čia matome, kaip kokie stabilūs ir nuolatiniai yra iš Libijos migrantų srautai į Lampedūzą. Tuo tarpu iš Egipto ir Turkijos mažiau yra pabėgėlių į pietų Italiją. Ir mes suprantame, kad taip yra dėl to, kad Vidužymė jūros centrinis operacijų centras yra veiksmingas ir atgrasa, gera atgrasos priemonė žmonių priekeiviams pervežti migrantus, o tose viduržėmės jūros regionuose, kurie nėra patruliuojami e, Italijos pareigūnų ir Europos pareigūnų ten srautai yra didesni ir būtent tuos kelius tai, ir dažniausiai renkasi keli, e, priekyviai žmonėmis ir išlaipina tokiu būdu migrantus. O čia Marėsi Kūro operacija, kurią vykdo Italija, bet dabar daugiau jie skiria dėmesio humanitariniams darbams, tai yra gelbėjimui ir paieškai, ir taip pat apsaugo kitas gelbėjimo ir paieškos operacijas, kurios vykdomos Viduržėmio jūroje. Čia yra pagrindiniai uostai Libijoje, kur tie priekeiviai veikia aktyviausiai ir susodina migrantus. Marės Sikūro, kaip, Sikūro, kaip matote, tai yra visiškai Italijos operacija, 80 tūkstančių jūrmylių kvadratinių jūrmylių jie dengia teritoriją. Ir taip pat kartu dar šalia to yra Tritono operacija, Europinė operacija, taigi Tritonas ir Marė Sikūro bei jungtinių tautų vykdoma operacija, kuri dabar vakar perėjo į antrąjį etapą. Pagal Italijos e, jūrų pėstininkų, jūro, jūros pareigų, jūrininkų informaciją e, tokiu būdu dengiama didesnė viduržėmio jūros teritorija ir dėl to rezultatai bus sėkmingesni nei Mare Nostrum anksčiau e, buvo. Ir aišku, ta Mare Nostrum irgi svarbi operacija, tačiau tai, kad yra kelios operacijos vienu metu vykdomos irgi yra labai svarbu. Čia yra nevyriausinių organizacijų laivai, kurie plaukioja e, viduržėmio jūros centrinėje dalyje. E, čia yra viena vokiečių nevyriausybinė organizacija, viena gydytojai be sienų ir dar viena nevyriausybinė organizacija, kurioje lankėmės mes. Gelbėjimo procedūros, kaip matote, tikrai labai įspūdingos, būtent kaip vykdomos tos operacijos, procedūros, kaip yra gelbėjimos gyvybės, kaip drausmingai viskas vyksta. Čia yra nuotraukos, kurios yra padarytos e, Italijos laive, karnėme laive. Čia yra nuotraukos, kurias mums e, karinis jūrų laivynas iš Italijos suteikė. Dar viena operacijos dalis, kurią stebėjome ir apie kurią, apie kurią kalbėjomės tai yra kova su priekeiviais žmonėmis, kontrabandininkais. Ir akivaizdu, ponė pirmininkė, kad vienas iš dalykų, kurį ten pamatėme, yra tai, kad jungtinių tautų e, Italijos karinio jūrų laivyno operacijos e, yra susijusios su tuo, kad jie turi informacijos ir gali tos informacijos gauti apie tuos priekeivius, kas jie, iš kur jie ir kaip jie tuos žmonės gabena laivais ir taip pat kokius maršrutus naudoja, kokiamis priemonėmis naudojasi Italijos e, jūrų laivyno marėse, kuria operacija kas kart po kiekvieno išlaipinimo, migrantų išlaipinimo sunaikina tuos laivus, kad tie laivai nebūtų panaudojami dar kartą ir kad nebūtų rizikuojama, kad nevyktų nelaimio jūroje. Bet aš norėčiau dar vieną svarbų dalyką paminėti. Yra e, realių problemų dėl legalumo, nes jie turi teisę areštuoti ir jie areštuoja tuos priekeivius, mes patikime skaičius, kiek jų yra areštuota, tačiau dažnai nepakanka jiems įrodymų. Ir teismai nemano, kad yra pakankamai pagrindo uh, E, patraukti atsakomybę tuos priekeivius, juos nuteisti. Tai iš tiesų yra labai nuvilintis dalykas ir mes norėtumėme kelti galbūt tą klausimą su Eurojust ar, ar kažkur, kad tikrai įrodymus labai sudėtinga surinkti, nebent bus suteikti įgaliojimai vykti ir dirbti Libijos teritoriniuose vandenyse, nes kol kas 20 jūrmylių yra vykdoma operacija iki Libijos kranto, tai reiškia, kad palei e, tą sieną tarptautinių vandenų ir Libijos e, teritorinių vandenų, jie mato, kas vyksta, mato, kaip tie e, tos valtys, tie laivai, tarkim, iš Tuniso atplaukia ir jie, kad matosi, kad ten yra priekeivių žmonėmis laivai, bet galimybių veikti nėra. Ir labai svarbi problema yra ta, kad neturime jungtinių tautų įgaliojimų ar nėra bendradarbiaujama dėl prašymo bendradarbiauti iš teisėtai pripažintos Libijos vyriausybės. Ir čia, kaip matote, tie skaičiai yra dar didesni nei pagal Mare Nostrum operaciją. Marės įkūro operacija buvo pradėta pavasarį, 14 metų pavasarį. Kągi, tiek. Aš manau, kad galime vėl jungti šviesą, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes pradėjome savo misiją nuo vakarinio susitikimo su Lampedūzos meru, kuris Džiuzan Nikolinį, kuriam norėčiau padėkoti delegacijos vardu už tai, kad jis mus prieėmė ir akivaizdu, kad tai yra merė moteris, kuri pati dalyvauja, prižiūri, kontroliuoja e, išlaipinimo tas operacijas ir ji. Ji dalyvavo ir toje operacijoje, kurią mes stebėjome. Ir vienas klausimų, kurį iškėlė merė, yra tų karštųjų taškų klausimas. E, ESO ir Frontexo personalas dabar yra dislokuotas Lampedūzoje. Aš susitikau su keturiais ESO pareigūnais per tą išlaipinimo procedūrą ir dabar jie stebi ir rengiasi tų karštųjų taškų įsteigimui. Ir man atrodo, kad būtų naudinga, jeigu ES geriau paaiškintų Italijos valdžiai ar kitoms nacionalinėms valdžioms, kur yra dislokuojami tie karštieji taškai, koks yra tų karštų taškų vaidmuo, kaip yra pasiskirstama atsakomybė tarp nacionalinių valdžios institucijų ir ES institucijų priimant, registruojant apgyvendinant ir perkeliant migrantus arba prieglopšio prašytojus šiuo atveju. Ir galbūt tikrai būtų naudinga akcentuoti ir ESO vaidmenį, padedant e, įgyvendinti perkelimo programą. Mūsų informavo, kad e, bus išlaipinti pabėgėliai, kurie buvo išgelbėti e, Mors ir Italijos jūrų laivyno Ir ryte mes nuvykome į uostą, buvo, įvyko vienas, ten yra viena išlaipinimo vieta ir aš tik tai norėčiau apibendrinti, ką mes ir surašėme savo ataskaitoje. Mes stebėjome labai disciplinuotai, tvarkingai, humaniškai vykdomą išlaipinimo operaciją, kurią pagrindė faktiškai visiškai vien tik tai įgyvendino Italijos atitinkamos institucijos pasienio uh, pareigūnai, e, pakrančio apsaugos pareigūnai, Italijos vidaus reikalų ministerijos koordinatoriai dalyvavo ir taip pat stebėjo tą operaciją Frontexas, ESO, UNHR ir Save the Children organizacija. Mes kalbėjome su visų jų atstovais ir panašu, kad daug dėmesio skiriama tiem žmonėms, kuriems pagalba reikalinga skubiausiai, vaikams, nešioms moteriams, toms toms žmonėms, kurie sužeisti. Ir, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad nelabai šokiravo, kokioje būklėje atvyksta tie žmonės. Pirmai, viename iš, viename iš laivų, pavyzdžiui, buvo moteris, 20 metų amžiaus, kuri jau buvo mirusi. Ji kentėjo nuo žaizdų tiesiog buvo nudegintas kūnas jos. Ji buvo nudeginta kūro, išmetamo kūro ir suraus vandens. Ir kaip sakė tie medikai, tai čia yra baisi kombinacija. Ir daug kitų migrantų, kuriuos stebėjome, kurie buvo išlaitinami irgi buvo sužeisti, buvo nudegimo daug žaizdų, nudeginimo žaizdų, dehidrata, dehidratacija baisi ir įvairių kitų problemų ir dauguma jų buvo išvežti greitosiamis pagalbomis į artimiausias ligoninės ir mes, aišku, tikimės, kad jie buvo, jis buvo tinkamai pasirūpinta medicinė prasme. Ir tai, ką mes stebėjome išlaipinimo operacijoje, matėme, kad iš tiesų vyksta daug koordinavimo, Lampedūzoje yra ir metodika tinkama, ir procedūros, ir, ir komunikacija vyksta uh, gan sklandžiai, o po to, kai jie buvo išlaipinami, buvo išlaipinti, mes matėme ir tokių tragiškų dalykų, nes, tarkim, buvo vaikas, 11 mėnesių kūdikis, kuris buvo visiškai dehidratuotas ir jam reikėjo iš karto į reanimaciją jį reikėjo vežti. E, po to autobusai žmonės išvežiojami į būstus kažkokius, kur vyksta registracija ir identifikavimas ir registracija identifikavimas vyksta iš dalies jau laive, bet nėra įmami pirštų anspaudai. Pirštų anspaudai yra įmami tuo met, kai jie yra atvežami į apgyvendinimo centrus. Po to mes lankėmės Italijos e, jūrų laivyno laive, pagrindinėme laive, kuris įgyvendina uh, tą Marę Sikūro operaciją ir vienas iš laivo kapitonų, kuris vadovauja Marę Sikūro operacijai, taip pat kitas kapitonas, kuris vadovavo vienam padaliniui, su jais susitikome ir tenais tikrai įspūdį mums paliko labai gerą, kaip kokį vaidmenį Italijos jūrų laivynas vaidina. Jie patruliuoja, stebi, užtikrina saugumą viduržėmio jūroje ir taip pat jie tiesiogiai dalyvauja paieškos ir gelbėjimo operacijose. Jie parodė, kaip tai vyksta ir jie ne tik, kad parodė, kad yra profesionalūs, kompetentingi, bet ir labai humaniški. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir mano delegacija, manau, man pritars ir padėkoti jiems, pagerbti juos nes iš tiesų jie atlieka nepaprastai svarbę ir kilnę misiją viduržėmio jūroje. Ir ta, gelbė, tos gelbėjimo operacijos vyksta kas, kasdien, mes dabar neskaitome apie tai laikrašiuose, nes jos yra labai veiksmingos, Išgelbs, išgelbstimi, yra, išgelbstimi žmonės, bet tai yra labai tokios sėkingos operacijos, kurioms reikalinga moder, moderni pažangi karinė karinė, karinės priemonės technologijos ir mūsų misijoje buvo svarbus dar vienas dalykas. Nesvarbu, ką galvoja žmonės, jeigu norime išgelbėti gyvybės viduržėme jūroje, mums būtinai reikalingas jūrų laivynas, jeigu norime tą daryti efektyviai. Dar vienas svarbus Italijos jūrų laivyno vaidmuo Marės įkūro operacija yra užtikrinti galimybę ir nevyriausybinėms organizacijams veikti. Ir mes matėme naują reiškinį, kuris irgi labai įdomus. Tai yra pilietinė visuomenė, donorų finansavimas irgi vyksta. Aišku, be Italijos jūrų laivyno jie saugiai veikti negalėtų ir aš tikrai norėčiau dar, kar, dar padėkoti ir jiems už jų puikų darbą. Mes lankėmės, aš žinė Kantrabonė norėčiau padėkoti, kuri yra asmos, kuri, kuri prisideda finansais prie šios operacijos. Ir dar norėčiau perduoti jų vieną prašymą dėl teisinio pagrindo. Jie yra laikomi kaip privatus komerciniai veikėjai ir galbūt jachtos, komercinės jachtos. Ir tikrai, jeigu jų vaidmuo tose gelbėjimo operacijose būtų aiškesnis, tam reikalingas teisinis pagrindas, galbūt, kad jie būtų traktuojami šiek tiek kitaip. Nes jie moka labai didelius mokesčius, kai jie savo jachtomis švartuojasi Europos uostuose. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, būtent kaip geriau būtų galima tvarkyti su tais priekeiviais, nes akivaizdu, kad gelbėjimo ir paieškos operacijos veikia, tačiau tai yra tik krizės valdymo priemonė, o jeigu mes ir toliau čia sakysime, kad reikia didinti pajėgumus kovoje su žmonių priekeiviais pajėgumų mes turime, bent jau mes taip tą pamatėme centrinėme viduržėmio jūros maršrute, bet reikia labiau pasi, pasigilinti legalumo klausimais. Ir aišku, tas dabar ta ataskaita tai yra dar tik tai ataskaitos projektas ir aš mielai išklausyčiau kolegų komentarų ir būtų galima tos komentarus įtraukti į ataskaitą. Aš labai norėčiau padėkoti personalo nariams Pratičia, Vananinė, Eva, Metsopolos, kurių pagalba buvo įmanoma įgyventi šią operaciją. Ir aš turiu pasakyti, kad tą dieną labai didžiavausi, kad esu europietė, kai mačiau, ką daro Italijos e, jūrų laivynas, nevyriausybinės organizacijos, aš mačiau daug laisvanorių, pilietinės visuomenės atstovų, nevyriausybinio organizacijų grupių Lampedusa Solidadė, pavyzdžiui, kurie vietoje žmonėms maistą, vandenį tiekia ir, ir ypatingai jie sako, svarbiausia žmonėms ir padovanoti šypseną. Taigi mes matėme labai daug tokio pasiaukojimo. Ir pabaigai dar norėčiau paprašyti pagerbti tylos minutę visus, visas aukas nuskendusias viduržėmio jūroje. Ir ta 20-metė mergaitė, mergina, kurią mes matėme, kurie atplaukė jau negyva, tai nėra tikrai vienintelis atvejis. Ir jums leidus aš norėčiau pasiūlyti tylos mintę pagerbti jų atminimą. Um, ar dabar norėtumėte, kad pagertumėm tylos minutę, ar, ar kai išklausysime kitų kolegų? Gerai, kitų kolegų išklausysime. Ar dar vienas kolega, kuris dalyvavo delegacijoje, yra ponė Kiengė, ar norėtumėte jūs pasidalinti savo mintimis apie tą kelionę? O po, po to mes paskelbsime tylos minutę. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. E, didžioji dalis e, idėjų kilusių per šį vizitą jau buvo paminėtos, o aš norėčiau išskirti porą aspektų. Pirmiausia, Marė Sekūra veikla. Žinome, kad viduržėmio jūras e, valdymas yra labai gerai koordinuotas. Visos operacijos pagal Tritoną, Poseidoną ir jungtinių tautų Formed yra puikiai koordinuojamos. Žinoma, e, veikia ir Italijos e, jūrų laivynas, kai vyksta paieškos ir gelbėjimo operacijos arba bandoma kovoti su priekyba žmonėmis viduržėmio jūroje. Kiek mes girdėjome, e, pasitaiko išpalių ir prieš e, e, pakrančių apsaugą, piratų išpalių. Taigi Marija Sekūra iš dalies yra uh, E, paieškos ir gelbėjimo operaciją, bet jos pagrindinis tikslas yra apsaugoti operacijos vykdytojus. Neturėtų to daryti tik Italijos karinis laivynas. Tai turėtų būti visas valstybės apimantis projektas. Jeigu norime operacijas tęsti, turime pirmiausia jas pačias apsaugoti. Akivaizdžiai matome piratavimo veiksmų. Tiek aš norėjau pasakyti ir tą mes girdėjome per vizitą. Antras dalykas. Mums iš tiesų reikia, kad jungtinių tautų rezoliucija e, būtų pasiektų Libiją. Jeigu mes norime, kad būtų kovojama bendrai su e, nacionalinių valstybių vandenų reglamentavimą, nes dažnai, kai kalbam apie tarptautinius vandenius, žmonės tiesiog patenka į atvirą jūrą per daug dažnai. Ir paskutinis dalykas. Aš kaip e, gydytojas profesionalas, gydytoja profesionalė, e, mačiau, kad e, būtina suteikti ypatingą medicinę pagalbą žmonėms, kurie atvyksta į Europą baisios būklės. Mačiau moterų, kurios yra nukentėjusios nuo smurto bet e, ir, ir labai labai prastos veikatos, bet jos nesulaukia ypatingo gydimo. Todėl reikėtų protokolo ar susitarimo su žmonėmis, kurie rūpinasi tokiais e, pabėgėliais, kad tie žmonės vos patekę į laivus e, susilauktų gydimo, nes tie žmonės yra itin silpnos veikatos. Tai yra labai didelė spraga, į kurią reikėtų atsižvelgti visuose mūsų atliekamuose darbuose. Norėčiau paraginti visus palankyti savo akimis, pamatyti, kaip vyksta tos operacijos, nes per tą vizitą labai daug ko išmokome humanitarinė, etinė prasme. Ačiū. Delegacijoje dar buvo pora kolegų, bet jie negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Bet viena dar narė norėtų pasakyti. Ana Gomis. Well, uh, Labai ačiū už. Uh, už tokį emocingą vizito pristatymą. Aš manau, kad emocijų čia negalėsime išvengti, nes juose glūdė ES esmė. Mes turime apsaugoti žmonių gyvybės. Norėčiau paprašyti kolegų, kurie lankėsi Lampedūzoje. Jūsų nuomonė ar netrūksta vieno elemento. Tai yra saugių teisėtų kelių pateikti žmonėms prašymus patekti į Europą. Kai jų nėra, mes e, atiduodam tos pabėgėlius kontrabandininkams. Faktas yra tas, kad trūksta konsulatų valstybėse, iš kurių tie žmonės atvažiuoja, arba kaimininėse šalise, Libijos atveju taip yra. Uh, E, galėtų būti konsulatas Tunise ar Egipte, kuris galėtų išnagrinėti kiekvieno žmogaus atvejį, vietoj to, kad tie, to žmonės paliktume kontrabandininkams. Mane priblaškė tai, kad pastaruoju metu Europos e, vadovų taryba, paskelbusi savo pareiškimą, apie tai nekalbėjo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes ir toliau uh, kursome verslą, nes kontrabandininkai labai daug pelnosi iš to verslo. Ir iš ataskaito apie Libiją ir iš pačios Libijos ateinančių puikiai žinome, kad e, ta kontrabanda žmonėmis yra labai smarkiai organizuota, joje dalyvauja ir Europos mafija. Norėčiau labai paremti viską, ką pasakė Cecilė ir Ana Marija dėl karinių jūro laivyno reikšmės Turbūt prisimenate, kad aš jau daug kartų esu kalbėjusi apie bendros Europos saugumo ir gynybos misiją, politikos misiją viduržėmio jūroje. Jos tikslas turėtų būti pirmiausia apsaugoti gyvybės. E, tam reikia, kad jūrų laivynai aktyviau dalyvautų. Mūsų valstybių kariniai jūrų laivynai saugo pakrantės bet e, nedalyvauja, ne, visos, ne visi tie laivynai dalyvauja saugant gyvybės. Dabar e, piratavimo atveju vis daugiau ir daugiau pasitaiko. Sesilka tik apie tai kalbėjo. Taigi reikia, kad kariniai jūrų laivynai būtų aktyvesni. Kodėl taip nėra? Todėl, kad valstybės narės nėra nusiteikusios investuoti į bendrą saugumo ir gynybos politiką galėtume šioje srityje jau būti veiksmingesni, pirmiausia, saugodami gyvybės ir, aišku, kovodami su kontrabandininkais. Norėčiau pridurti, kad būtų kvaila, jeigu mūsų vyriausybės dar kartą pareikštų, kad uh, Libijos jūros teritorijoje, jos galėtų vykdyti vienokią ar kitokią operaciją, jeigu būtų parengta Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija arba jeigu to paprašytų Libijos vyriausybė. Bet tuo pat metu nebūtų skiriama pakankamai dėmesio saugumui Libijoje. Tai yra susijęs su mūsų pačių saugumu. Pasienio apsauga nieko nepasieks tol, kol nebus pačios Libijos viduje bendros valdymo grandinės. E, to ten nėra. Apie tai mes esam labai daug kalbėję po to, kai buvo nuversas Kadafis. Sakėme, kad nereikia pradėti operacijų, kurias galėtų įgyvendinti tik tai ES. Libijos žmonės patys turi reformuoti saugumo sektorių, turi būti mobilizuojama milicijai, turi būti integruojama, turi būti suformuota gera valdymo grandinė. Jokios prasmės nėra investuoti jūrų saugumą, jeigu nėra geros valdymo sistemos. Esu pati buvusi tokiuose vizituose tose šalyse ir aš matau, kad be dero administravimo sėkmės nepasieksime, tą turim suprasti, nes kitaip dar kartą suklysime. Aš tikiuosi, kad atsiras ES vyriausybė, kuri to pareikalaus, nes e, man pana atrodo, kad Junktinių taugų saugumo tarybos sprendimas bus greit priimtas. Ir galiausiai aš visiškai suprantu ir labai džiaugiuosi, kad Anne Marie E, pareiškė, jog didžiavosi tuo, kad yra europietė, matydama, kaip pilietinė visuomenė ir Italijos e, karinės pajėgos sutelkė jėgas e, tai operacijai. Prieš 15 dienų kartu su dviem kitais kolegomis lankiausi Irake, šiaurinėje jos dalyje, Kurdistane. Ir buvome e, nuo kilo, už vieno kilometro nuo Aisis ir dešimties kilometrų nuo Masul. Ten būdama aš nesididžiavau tuo, kad esu europietė. Nes man atrodo, kad europiečiai tikrai nesistengia, mūsų vyriausybės nesistengia kovoti su ISIS ir nedaro nieko, kad ISIS būtų suvaldyta. Moments. Pone Karasabilt, ar norite užbaigti ir paskui pagerbsim visus įlios minutę? Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju kolegams už tokius svarbius komentarus. Aš savo ataskaitoje sutelkiau dėmesį į paieškos ir galimo operaciją, tai, yra mūsų vizito, tai buvo mūsų vizito tikslas. Aš nepaminėjau daugelio kitų dalykų, kuriuos mano kolegos išskyrė, bet aš tai esu tikra, kad turėsime dar progą apie tai pakalbėti. Paieškos ir gelbimo operacija yra netidėliotinai svarbi ir mes džiaugiamės tais, kurie jas organizuoja. Kalbėjome su labai protingais, drąsiais išmintingais žmonėmis, pavyzdžiui, iš gydytojo besienos organizacijos. Jie irgi jautė tam tikrą susinervinimą dėl to, kad ES nesima ilgalaikių veiksmų, nesistengia pritaikyti prevencinių priemonių, kad migrantai nebetvyktų. Problemos susijusios su priekeiviais žmonėmis. Labai daug žmonių, su kuriais mes susidūrėme, buvo iš e, Saharos pietinės dalies valstybių ir didio, didžioji dalis jų buvo jauni berniukai. Lampedūzoje matėme, kad e, ten telkėsi ne tik iš konfliktinių valstybių atvykstantys žmonės. Kontrabandininkai e, vykdo daug milijardų kainuojančius nusikaltimus ir operacijose būtų apie tai, turėtų būti apie tai galvojama. E, Cecilija apie tai kalbėjo ir aš puikiai gerbiu jūsų kaip medikės nuomonė, smurtas prieš moteris yra labai svarbi problema susijusi su migracija. Girdėjome, kad daug moterų atvykstančių į Europą yra parduodamos tam, kad būtų seksualiai išnaudojamos. Jos yra kontrabandinių kelių atvežamos į Europą tam, kad būtų išnaudojamos. Tarptautinė imigracijos organizacija Lampedūzoje turi specialų projektą, kuris yra skirtas būtent tam, kad būtų išsiaiškinta, kurios moteris galbūt yra atvežtos e, tokiu tikslu nelegaliai įvežtos e, išnaudojimui. Kalbant apie vaikus, matėme, kad laive dirbantis medikai naudojosi mažu laiveliu, iš kuriuo pervežami iš didelių laivų vaikai į sausumą, į Maltą pavyzdžiui, ar kur kitur. E, Italijos medikai, Maltos medikai dirba laivuose ir teikia detalės ataskaitas apie moteris ir vaikus, kuriems laivuose reikia medicin, medikų pagalbos. Būtent jie pranešė apie 11 mėnesių vaiko e, būklę, kuriam reikėjo skubios pagalbos. Jis net neleido nevyriausybinėms organizacijoms duoti maisto prieš tai. Jis sakė, kad pirmiausia reikia pasirūpinti skyščio uh, e, lygmens su, su, su sutvarkymu. Mes visi buvom šokiruoti tuo, ką matėm laivose, ypač antrajame laive. Aš sutinku, kad e, padaryti galima daugiau. Aš tikrai matau, kad pažeidžiamiausi žmonės nesusilaukia tokio elgesio, tokio gydimo, kokio reikėtų, bet galbūt mes šiek tiek kitaip matėme padėti. Pone pirmininkė, aš nenorėčiau uh, pradėti kalbėti apie Italijos laivyno valdymą ir kontrolę iš Romos. I, e, Italijos pajėgos taip pat kontroliuoja ir NFOR, jungtinių tautų operaciją. Aš tik siūlyt, pasiūlyčiau, paraginčiau, kad mūsų komitetas organizuotų apsilankymą ir valdymo centre štabe Romoje. Ir ten galėtumėm pasiaiškinti kitas aktualijas. Italijos karinis laivynas organizuoja visų e, centrinės viduržėmio jūros veikėjų veiklos e, veiklą, visą koordinavimą atlieka. Matome, kas vyksta rytų viduržėmio jūros pakrantėse. Trūksta e, Italijos valdymo, Triton ES projektas yra vykdomas ir Turkijos e, pakrančių apsauga dabar rūpinasi didėjančiais e, per jūrą atplaukiančių žmonių srautais. Ačiū pirmininkė ir dėkoju delegacijai. Ačiū Jūs, ponė Koraca Bild, pasiūlėte tylos minutę pagerbti. Visus kolegos aš dabar paprašyčiau visus atsistoti ir pagerbti viduržėme jūrose žuvusius žmonės. Thank you, colleagues. So, colleagues, we now move to. Um, Kolegos, dabar pereikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto. kalbėsime apie tai, ką darysime pagal Europinę mm, darbo atverkę dėl migracijos. Labai svarbus klausimas, tai yra komunikatas dėl e, veiklos biudžetinių ir teisinių priemonių, kurių turi būti imtasi skubiai, e, būtent dėl pabėgėlių krizės. Rugsėjo 23 komisija, kaip kolegė, pri, nustatė, kokie yra prioritetiniai veiksmai, kurių reikia imtis per atmiausią pusmetį. Tai keturios dalis, visų pirma, operatyvinės priemonės, biudžetinė parama, e, teisės įgyvenimas ir tvirta sistema kurie atlaikytų laiko išbandymus. Mes turime komisijos atstovus, kurie galės prisidyti tuos prioritetinius veiksmus. Labai tikiuosi, kad mes gausime detalios informacijos, nes tai yra tikrai labai svarbi tema. Suteiksiu žodį Loren Michel, um, Europos komisijos Home vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriui. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui, kad pakvietėte Europos komisiją pristatyti šį komunikatą. Uh, E, džiaugiuosi, kad lybė komitetas skyrė laiko mm, savo darbo tvarkėje šiam komunikatui aptarti. Kaip žinote, naujos migracijos politikos kūrimas yra vienas iš pirmininko Junkerio nusatytų dešimties prioritetų, kurie buvo apibriežti politinėse gairėse. Ir gegužė, gegužė 30 komisija pristatė migracijos darbo tvarkę. Šį kartą mes pristatome komunikatą dėl tos migracijos darbo tvarkės įgyvendinimo veiksmų. Čia nubrėžėme prioritetus artimiausiams šešiems mėnesiams. Iš tikrųjų, daug kas jau yra padaryta per paskutinius penkis mėnesius, tačiau reikia padaryti irgi labai daug dar. Komunikatas yra sudėliotas į tris dalis, kaip jūs ir pasakėte. Visų pirma, kalbama apie operatyvinės priemonės, paskui kalbama apie biudžetinės paramos priemonės Ir trečia, gal, kalbama apie priemonės sėtinas es teisės aktų gyvendinimu. Jei leisite, aš dabar sutelsiu dėmesį į tas tris rytis. Visų pirma, operatyvinės priemonės. Čia prioritetas yra perkelimo priemonės gyventi praktikoje. Lygio komitetas praeitą savaitę daug kalbėjo uh, apie šį klausimą ir aš galiu pateikti naujausios informacijos, jeigu prireiktų. Komisija savo komunikatę taip pat skatina valstybės narės panaudoti esamas galimybės, kaip kad pavyzdžiui civilinės apsaugos mechanizmus, netidėliotinos pagalbos mechanizmus, bet taip pat galvojame, kad reikia ir tas skubesias pasienio mm, intervencijos komandas panaudoti, taip vadinamasis RABIT kad būtų. Toliau dėl biudžeto paramos priemonių. Šiam pusmečiu prioritetas yra numatyti, suteikti tos biudžetinius išteklius toms valstybėms narėms, kuriuoms to labiausiai reikia. Ir komisija siūlo skubos pagalbą padidinti 100 milijardų eurų palyginti su ankstesniais metais. Mes taip pat siūlome sustiprinti tas agentūras, kurios vaidina labai svarbu vaidmenį įgyvendinant perkelimo uh, sprendimus uh, ir taip pat hotspotų karščių taškų. Tašk, tųjų taškų valdymą. Eina kalba apie 110 tūkstančių žmonių, 60 Frontex e, Frontex ir EASO Taip pat būtų numatytas personalas, taip pat migracijos e, fondai turėtų būti padidinti ir aš žinau, kad jūs vėliau svarstysite tos klausimus. Taip pat valstybės narės papildomai turi skirti, gauti paramos pagalbai maistu ir vandeniu. E, kodėl mes taip paminime komunikaciją? Todėl, kad kiek apklausėme sirus, kurie atvyksta Europą, viena iš priežasčių kodėl jie taip juda į tą Europą, yra ta, kad buvo sumažinta pagalba maistu tose valstybėse, kuriuose um, jie gyvena laikinai. Taigi mes skatiname valstybės narės išplėsti programą uh, maistu per atitinkamas programas. Taip pat uh, 2016 metais siūlome 130 milijonų papildomai skirti, kad būtų galima Mm, užtikrinti tokias pabėgėlių reikmes kaip, pavyzdžiui, būstas, maistas ir panašiai. Taip pat ir patikos fondui Sirijai numatoma didinti pagalbą, taip pat Turkijai, Serbijai, buvusiai Makedonijos, e, Jugoslavijos Respublikai Makedonijai taip pat yra numatoma fondus didinti. Uh, Įgyvenant ES teisės aktus, tai kalbant apie tą dalį, mes komisija galvoja, kad reikia prieglopščio teisės aktus e, tobulinti, e, taip pat galvojame ir apie pažeidimo procedūras. Jau dabar iki 40 pažeidimo sprendimų mes pradėjome prieš 19 valstybių narių ir mes toliau dirbsime šio klausimo. Turime pasirūpinti, kad visos valstybės narės visiškai gyvenintų e, prieglopščio teisės migracijos paketus ir taip pat dėl Dublino mechanizmų, kad, me, kad jeigu mes norime, kad tie mechanizmai veiktų jau per šešis mėnesius ir iš tikrųjų, jeigu prireikus galima netgi kalbėti apie žmonių perkelimą viduje. Taip pat galvojame apie tolesnius teisėkurnius veiksmus Ypač norėčiau paminėti komunikatą dėl sienų valdymo. Iki metų pabaigos jis turėtų pasirodyti ir būtų kalbama apie Europos sienų valdymo sistemą. Taip pat minėtumėm ir Frontexo reglamentą, kad būtų galima stiprinti Frontexą, ypač gražinimo srityje. Taip pat ketinama peržiūrėti Dublino reglamentą. Tai būtų bendrame pakete, kuris bus uh, pateiktas kovo mėnesį, kad būtų nuolatinė perkelimo ES viduje sistemos dalis lybė praeitą savaitę to prašė. Toliau teisinis e, paketas ir mėlynosios kortelės peržiūrėjimas irgi kovo mėnesį numatoma ir toliau atnaujint ta informacija būtų atnaujinta strategija dėl prekybos žmonėmis. E, Priedo dar reikia paminėti ir tą priemonę, kurią pristačiau praeitą savaitę Lybės komitete. Uh, Mm, tai yra sąrašas saugių kilmės šalių, e, taip pat e, es veiksmų planas dėl gražinimo ir dėl perkelimo viduje. E, taigi paketas yra nuoseklus, išsamus ir per atimiausius mėnesius turėsime daug darbo. Aš labai mm, tikiuosi, kad Europos parlamentas padės mums skubiai dirbti šiais klausimais, kad galėtumėm skubiai sureaguoti ir, ir tęsti jau ir tas priemonės, kurių iš pradžių ėmėmės. Labai tikimės jūsų palaikymo. Thank you very much, Mr. Michel. I'm sure there are going to be a lot of... Ačiū, mm, ponė Mišelė. Aš esu tikras, kad bus daug klausimų. Kaip aš jau sakiau, komunikatas yra nepaprastai svarbus. Tai mm, yra mūsų ta pirminė tokia skubi reakcija, sakykime taip. Visų pirma, aš dar paprašysiu, kai jūs paskui kalbėsite, kad jūs pakalbėtumėte tuos karštuosius taškus, hotspots tai bus, man atrodo, ta kritinė reakcija, kuri bus pati svarbiausia, būtent tose kažkosiuose taškuose, Manau, kad kolegos pritarstam. Mm, aišku, komisija pateikė tą pasiūlymą balandį gegužę, paskui Liepos mėnesį vėl buvo apie tai kalbėta. Aišku, kad dar yra didžiulis atotrukis. Mes mm, galvojame, kad mes kaip parlamentarai norime komunikuoti su rinkėjais, su suinteresuotomis šalimis, pasakyti jiem, kaip bus reaguojama. Aišku, kad čia didžiulis yra atotrukis. Aš kalbu apie tą realų karštų taškų įkūrimą, apie tai, kur jie bus realiai. Italijoje žinome daug maž kokios vietos, bet Graikija, pavyzdžiui, ar kitos e, potencialios galbūt vietovės. E, aš galvoju, kad iš tikrųjų to labai reikia mums, kad galėtumėm realiai diskutuoti apie tai ir mums reikia daugiau informacijos būtent šiandien apie šią sritį aš manau, kad e, parlamentarai turės ir daugiau klausimų ir, ir dėl to aspekto ir dėl kitų aspektų. Pradėsime nuo Cecilijos Vikstrom. Thank you very much. Ačiū. Noriu padėkoti komisijai, kad ji pristatė šį komunikatą šį rytą mums. Be abejo, šiandien Europai reikia papildomų priemonių, kad būtų galima užtikrinti, jog uh, es agentūros galiausiai sugebės suvaldyti visus tuos iššūkius, su kuriais susidurėme. Turime turėti omenyje, kad susidurėme su šiais iššūkiais visi kartu, taigi turime ir spręsti juos kartu. Todėl tvirtai remiu komisijos komunikato tas plačiasias kryptis, nors aš ir suprantu, kad galbūt kai kurie planai netitinka didžiųjų poreikių. Aš suprantu, kad labiausiai reikia, kad tos valstybės narės, kurios nenori dirbti šiais klausimais, prisijungtų prie tų pasiūlymų. Tai yra pagrindinis prioritetas, jeigu mes norime išsaugoti savo įvaizdį šio klausimo. Man atrodo, galiausiai, ko mums reikia, galvojant apie ilgalaikę ateitį, tai mums reikia uh, struktūrizuotų fundamentalių diskusijų dėl šios ES atsakomybės, dėl jos agentūrų atsakomybės ir visų tų biudžetinių priemonių, kurių reikės, kad būtų galima tų agentūrų funkcijas vykdyti normaliai. Mes visuomet sakėme, kad reikia, kad tos agentūros daugiau darbo atliktų, bet aišku, tam reikia joms skirti daugiau išteklių. Ir man atrodo, atvirai kalbant, visos tos agentūros, kurios čia paminėtos, mm, yra labai, labai uh, suvaržytos per nelik, neturi pakankamai nei darbuotojų, nei išteklių. Uh, Ir mums reikia iš esmės peržiūrėti, permastyti valstybių narių atsakomybės ir ES atsakomybės. Ir e, permastyti, kaip tas atsakomybės perkelti ir išteklius perkelti iš nacionalinio lygmens į europinį lygmenį. Uh, Aš asmeniškai esu giliai įsitikinusi, kad tuo met užsitikrintumėm didesnį efektyvumą ir galiausiai gautumėm daug geresnį rezultatą ir netgi mažesnėmis kainomis, mažiau tai kainuotų mokesčių mokėtojams. Bet tam turime išdrysti atsakyti į esminį klausimą, ar valstybės narės, ar ES turi prisijimti atsakomybę už išorės sienų kontrolę ir prieglopščio sistemą ES. Todėl labai sveikinu komisijos užmojus pasiūlyti daug platesnį Frontexo mandatą įgaliojimus jau iki šių metų pabaigos. Aš galvoju, kad lygiai to paties reikia ir ESO. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad komisija pasiūlė mobilizuoti 17 milijonų eurų Serbijai ir Makedonijai. Visiškai sutinku su tuo, kad reikia padėti toms valstybėms, kadangi jos susiduria su milžiniškais iššūkiais ne vien tik dėl uh, kai, trūkumų įvairių kaiminėse ES valstybėse narėse. Bet aš noriu paklausti, ar komisija pilnai suvokia tą faktą, kad yra rimtų kaltinimų metamų policijos pajėgoms ir valios institucijoms Makedonijoje dėl, e, ir, ir konkrečiai Serbijoje dėl elgesio su pabėgėliais ir priekvačių prašytojais. Tie kaltinimai yra pateikti Human Rights Watch, Amnesty International, kit, taip pat gerbiamų ES agentūrų ir eina kalba apie sistemingą mm, fizinį smurtą ir apiplėšinėjimą prieglopšių prašytojų. Ir tai yra padaryta policijos darbuotojų mm, Serbiją ir Makedoniją ir taip pat reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie tokį dalyką kaip nelidimų e, mažamečių talpinimas į sulaikymo centrus kartu su mm, e, suaugusiais, kurie nėra jiems giminės. Tai yra baisu ir e, man atrodo, kad iš tikrųjų galvant apie tą išteklių skirimą, reikia galvoti apie tokius dalykus. Man atrodo, tikrai nereik papildomos pagalbos gauti vien tam, kad susilaikytum nuo smurtavimo ar plėš, apiplėšinėjimų ir, to, ir kitų negerų dalykų, kuriuos vykdo tavo valstybės valios institucijos. E, manau, kad visose formuose aukščiausių lygmenių su Serbijos ir Makedonijos vyriausybė turi būti aptariami šie klausimai, ne vien tik tai galvojant apie būsimą aukšto lygio konferenciją dėl vakarų Balkanų, kuri turi vykti kitą savaitę, spalio pabaigoje. Vidaus reikalų ministrų tarybos kontekste. Karas Koelis. Um to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos komunikatą ir tą pareiškimą, kuris buvo šiandien pateiktas. Aš norėčiau padėkoti komisijai už atliktą darbą šioje srityje. Akivaizdu mums visiems, kad komisija puikiai dirba šioje srityje, problema daugiausia yra susijusi su taryba. Nes taryba neturi vengia priimti sprendimą, nesugeba priimti sprendimo ir tai, ką Cecilija Vikstrom sakė visai neseniai, yra tiesa ir aš tikiuosi, kad valstybės narės gerbs ir laikysis tų sprendimų ES teisės aktų net tais atvejais, kai valstybės narės nebalsavo už tam tikras tarybos numatytas priemonės, bet aš turiu penkis konkrečius klausimus komisijai. Pirmiausia, komisijos atstovas kalbėjo apie biudžetą ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Šią savaitę parlamentas e, pasiūlė numatyti finansavimą pirmam pabėgėlių perkelimui. Ar tai yra avansiniai mokėjimai? Štai toks mano klausimas. Ir ar netitiks taip, kad ateityje mums pritrūks lėšų, jeigu kirs kita krizė, nes man susidaro įspūdis, kad mes nekalbame realiai apie naujus pinigus, naujas lėšas, o kalbame apie biudžetinę inžineriją ir iš ankstinį apmokėjimą, avansinį apmokėjimą. Toliau e, komisijos narys kalbėjo apie Siriją, Turkiją. Gal galėtų komisija pasakyti, kaip vyksta bendradarbiavimas su Turkija, operatyvinis bendradarbiavimas su Turkija, ar mes tiesiog tik tai skiriame jiems lėšas. Trečias klausimas yra susijęs su Dublino konvencija Panašu, kad sutariama yra, jog Dublino reglamentas turi būti keičiamas. Kada komisija ketina numatyti tam tikrus pakeitimus susijusius su šešiais mėnesiais. Nes panašu, kad, ar, ar panašu, kad per ateinančius šešis mėnesius išauks dar labiau krizės mastai, ar manoma, kad per ateinančius šešis mėnesius nurims ta krizė. Toliau ketvirtas klausimas. Dėl antrinių veiksmų Aš jau nekartą sakiau, kad primant sprendimus ir antrinius veiksmus, jie yra reikalingi geriau bandant susitvarkyti su krize. Pagal tarybos dokumentus, trys agentūros panašu, kad atlieka studiją dėl antrinių veiksmų. Ar komisija galėtų mums pasakyti, kuomet ga, mes galime tikėtis jų? Ir paskutinis klausimas, susijęs su nauju Šengeno evoliuciniu mechanizmu. Komisija jau pradėjo kalbėti apie naują Šengeno evoliucinį mechanizmą. Pagal šį mechanizmą tokie klausimai kaip sugražinimo sprendimų įgyvendinimas ir pabėgėlių pagrindinių teisių laikymasis, tai taip pat Šengeno kodekso atitiktis, ar visi tie dalykai bus vertinami ir ar komisija pasinaudoja tom, šiomis konkrečiamis priemonėmis. Dėkoju. Ačiū. Malan Bjork dabar. Ačiū. Aš gal nesu tokia pozityvi kaip ankstesni kalbėtojai, aš esu labai sunerimusi, kad mes per daug derinamės prie tų labiausiai vangiausių šalių ir netaip turėtų būti. Mes siekiame to paties mažiausio bendro vardiklio, kai tuo tarpu mes turėtumėme žiūrėti, kaip Europa galėtų daugiau prisidėti prie pabėgėlių prieimimo ir tą turime daryti kolektyviškai, bet jeigu yra tokių veikėjų, kurie nesutinka, tai ir puiku. Bet pagrindinis tikslas yra pažiūrėti, ką galėtumėme nuveikti daugiau. Ir kai aš skaitau komunikatą komisijos, aš to čia neižvelgiu. Aš neižvelgiu, kad tai yra daroma pabėgėlių labui. Tai yra daroma nukreipiant veiksmus prieš juos, užkertant kelią jų atvykimui ir tai yra per daug toksai uh, visą priepintis tikslas. Taigi tai yra sisteminė klaida. Mes e, Frontexą, Europolą, e, sugražinimus rebits minime šiame dokumente. Tačiau aš manau, kad tai netitinka bendros dvasios, bendros solidarumo dvasios, kurią parodė žmonės Europoje ir kokios Europos žmonės nori. Nėra jokių legalių kelių numatyta prieglopšio prašytojams ir taip pat nėra numatyta, kaip būtų galima atsisakyti Dublino reglamento. Taigi jeigu mes ne nepasieksime pažangos dėl legalių kelių ir nereformuosime Dublino, tai eisime labai netinkamą linkmę. Taip pat aš manau, kad tai yra, yra per daug dėmesio skiriama priekybai žmonėmis, taip, priekeiviai, priekeiviai veikia, nes nėra legalių kelių prieklapšio prašytojams. Ir pabėgėliai kova su, su priekeiviais militarizuojant zoną, tai būtų, mano manimu, labai neteisinga. Ir taip pat aš norėčiau štai ką pasakyti komisijai. Jūs sakėte, sakėte kad po šešių mėnesių kai kurie žmonės bus sugražinti į Graikiją 6757 tūkstančiai žmonių atvyko ir registracija vyksta labai vangiai, taigi po šešių mėnesių mes juos gražinsime į Graikiją. Tai yra visiškai ne, neatsakingas žingsnis. Taip pat, kalbant apie Vengriją, mano manimu, reiktų suspenduoti Vengriją iš Dublino konvencijos, nes tai, kad siunčiami žmonės į Švediją, mano šalį, tai reiškia, kad mes nesirūpiname pabėgėlių pagrindinėmis teisėmis. Taigi mano klausimas komisijai, ką Jūs manote apie Dublino panaikinimą ir kaip mes galime siekti tų abiejų darbo tvarkių vienu metu, nes priešingų atveju atsidursime labai sudėtingoje padėtyje. Ačiū, kolegos. Aš e, nenorėčiau, kad daugiau dar sąraše būtų kalbėtojų, nes, suprantu, klausimai yra labai detalūs ir aš norėčiau, kad ir atsakymai būtų labai detalūs iš komisijos. Taigi, pasakykite dabar, jeigu norėsite kalbėti, nes e, tiek tada bus kalbėtojų sąraše. Naujų norinčių nėra. Tuomet e, Katerina Činiči bus paskutinė kalbėtoja, po to prašau jau nekelti rankos. Ir aš norėčiau, kad komisija detaliai atsakytų. Yra dar vienas šiandieno klausimas numatytas šiandienos diskusijose. Taigi, e, dabar ponas Kirkopas. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai pasisakysiu, tikiuosi, į temą. Aš labai džiaugiuosi, kad yra įsipareigotas skirti daugiau lėšų, ypatingai Frontexui ir taip pat Europolui. Mes išklausėme Europolo direktorio Robin Wainwright visai neseniai ir koks spaudimas jiems dabar tenka. Ir aš visiškai ne, nepritariu ankstesniai kalbėtojai, nes man atrodo, kad yra labai svarbu, kad tie kriminaliniai elementai, kurie naudoja, išnaudoja tuos žmonės, migrantus, kad jį, su jais būtų veiksmingiau kovojama ir tam, aišku, reikalingas stiprus Europolas, ypač toks Europolas, kuris galėtų koordinuoti ir policijos pajėgas kitur. Ir mes kaip ir kritikuojame policijos pajėgų darbą tam tikrose vietose. Tai čia aš manau būtent ten Europolas ir galėtų tuos policijos pajėgų elementus atskleisti ir vietinės valdžios, ir, ir nacionalinės valdžios institucijoms ir mums. Ir aš džiaugiuosi, kad bus skiriamos papildomos išlaidos tam, bet mano pagrindinė mintis yra štai kokia mes. Aišku, atrodo viskas labai gražiai popieriuje, šimtai milijonų eurų skiriama ten, šiandien, bet aš norėčiau sužinoti, ir aš manau, kad tą norime sužinoti visi, kad tie pinigai, kuriuos mes leidžiame skirti, kad jie būtų išnaudoti panaudoti veiksmingai, kad jie nebūtų nukreipti netinkamai, kad mes labai galėtumėme atidžiai stebėti, kaip yra naudojami tie pinigai numatytiems tikslams. Nes per dažnai įvairiose finansinėse Europos programuose matome, kad lėšos iš vis nebuvo panaudotos, kas yra baisu, arba kitu atveju atskaitomybė ir skaidrumas susijęs su tų lėšų panaudojimu yra labai tartinas. Taigi man pirmininkė būtų labai įdomu. Ne tik, kad čia mes turėtumėme pagirti tą, tą papildomą finansavimą, bet labai reguliariai stebėti ir kontroliuoti, kaip tos lėšos yra panaudojamos ir kaip jos yra paskirstamos. Dėkoju. Ačiū. Peter Niedermiller. Ačiū. Pirmininkė, trys e, trumpos pastabos. Pirmiausia, aš visiškai pritariu ponui Kirkopui. Mes turime turėti skaidrumo, užtikrinti skaidrumą naudojant tas lėšas, nes yra didžiulės sumos ir aš tikiuosi, kad Europos mokesčių mokėtojai irgi norėtų žinoti, kaip ir kokiems tikslams naudojamos tos lėšos. Taigi aš manau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. Kitas dalykas, žinoma, suprantu, kad tai yra skubi pagalba įgyvendinant perkelimo programą ir Frontex operacijas įgyvendinant. Tačiau manau, kad reikalinga ir ilgalaikė perspektyva, jeigu kalbame apie pinigus ir biudžeto procedūrą. Ir aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Kas bus su integracija ir kaip, ar yra numatytos lėšos pinigai integracijos procesui, nes turime kalbėti ne tik apie tai, kaip priimti Europos, į Europos Sąjungą pabėgėlius, klausimas ir kas bus su jais po to, kai jie atvažiuos, kaip, kaip vyks tas integracijos procesas. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos, kokių yra planų biudžeto procedūroje, ar, ar nenumatę esate daugiau lėšų integravimui. Ir dar viena, vienas dalykas, kalbame apie bendrą Europos politiką šioje srityje, bet matome, kad yra valstybių narių, kurios viešai skelbia, kad jos nedalyvaus šioje bendroje Europos politikoje ką komisija mano apie finansinę pagalbą ir paramą toms valstybėms narioms, kurios, kaip sakiau, viešai yra paskelbusios, kad nedalyvaus bendroje Europos pabėgėlių ir migracijos politikoje. Dėkoju. Ačiū. Toliau Birgit Sipel. Ačiū, pirmininkė. Daug dalykų jau buvo pasakyta ir daug klausimų buvo iškelta ir aš jų nekartosiu, bet norėčiau tris ar keturis papildomus e, dalykus pasakyti. Kai komisija sakė, kad bus pateiktas pasiūlymas dėl Dublino peržiūros, aš manau, kad tai, ką mes dabar darome, ir galėtų būti pirmasis žingsnis, nes karštieji taškai turėtų būti naudojami tam, kad visi atvykstantys pabėgėliai būtų registruojami ir tada mes galėtumėme juos paskirstyti. Tai būtų pradžia. Taip pat norėčiau paklausti apie perkelimus, perskirstimus, nes tiesa, priekeiviai dvigubai užsidirba. Jie žada žmonėms, žmonėms, kad jie taps prieglop, prieglopšio, kad gaus prieglopstį, kai aišku, kad jie niekada jo negaus. Ir taip pat yra žmonių, kuriems tikrai reikalinga pagalba ir kurie tenkina prieglopšio reikalavimus ir jie kreipiasi irgi į prekeivius, nes nėra kitų būdų to prieglopšio paprašyti. Taigi mes turime numatyti saugių, legalių kelių ir perkelimas galėtų būti vienas iš variantų. Taigi norėčiau, kad komisija ir valstybės narės daugiau čia nuveiktų. Kalbant apie saugius kelius, Mane šiek tiek neramina ta naujoji mėlynosios kortelės versija. Aišku, ne visoms valstybėms narėms reikia tų naujų migrantų, kad e, kaip naujos darbo jėgos, bet e, mums reikia ne tik akademikų. Tai kodėl mes kalbame apie tokius dalykus, kaip mėlynosios kortelės peržiūra ir panašiai, aš nemanau, kad to pakanka. Ir dar vienas klausimas dėl lėšų, kurios yra skiriamos. Aš girdėjau įvairių dalykų apie Turkiją ir Afrikos fondą. Dalis lėšų, kurios skiriamos toms valstybėms, turi būti naudojamos sienos kontroliai. Taigi kyla klausimas, jeigu lėšos skiriamos sienų kontroliai, tai kaip tada čia jau yra kovojama su migracijos priežastimis, aš to nesuprantu. Gal komisija galėtų apie tai pasisakyti. Thank you. I know I shouldn't comment on colleagues. Kolegos, aš neturėčiau komentuoti jūsų pasisakymų, bet aš galiu pasakyti, kad kalbant apie melinosios kortelės pristatymą e, Baltuosiuose rūmose šešių mėnesių uždėls, su šešių mėnesių uždėlsimu atrodo anomalija, tiesą sakant. Ir Europos komisija turėtų apie tai pagalvoti. Toliau Ana Gomes. Aš pritariu Cecilijos išvardintiems problemams dėl policijos elgesio Serbijoje ir Makedonijoje, bet aš e, manau, kad e, mes e, patikimiau atrodysim Serbijos ir Makedonijos administracijai, jeigu prieš priekaištaudami jiems susitvarkysime padėti Vengrijoje. Vengrijos atvejais ES viduje yra uh, šokiruojantis. Ten yra pažeidžiama žmogaus teisės, žmogaus teisės, kurios e, e, yra numatytos pabėgėlių konvencijoje. Didžioji dalis žmonių yra šokiruoti tuo, kaip Europos komisija nieko nedaro. Europos komisija yra sutarčių sargėtoje ir ji turėtų vadovauti septintojų straipsnių. Didelė dalimi pritariu Karlos e, Koelio pateiktiems klausimams. E, dėl finansavimo organizavimo vadinamosios inžinierijos ir pinigų pateikimo e, prioritetinių principų. Bet supraskim, kad kalbam ne tik apie pinigus, kalbam apie elementarų koordinavimą ES viduje, tarp ES institucijų ir valstybių narių. Ką aš čia matau? E, toje srityje mes esame labai silpni Ne tik taryba, kurie bando viską atstumti, tarsi atstumti žmonės atgal. Toks įspūdis dabar susidaro, perskaičius paskutinį tarybos pranešimą. Bet ir elementaraus koordinavimo trūksta, e, kas būtų buvę reikalinga šios krizės atveju. Aš prisiminsiu savo e, Irako Kurdistane apsilankymą pastaruoju metu. Mane šokiravo ten tai, kad e, praėjus devyniems mėnesiams po mano pirmojo vizito ten, sausio mėnesį aš ten buvau ir lankiausi ES finansuojamose stovyklose per ECO ir Junktinių tautų e, žmogaus teisų agentūrą. Taigi, per, po devinių mėnesių dabar tose stovyklose vis dar nėra mokyklų, nepaisant to, kad tose mokyklose yra pilna vaikų ir jaunimo. Ir žmonės, su kuriais aš susitikau, Ankavo stovykloje Pavyzdžiui, man pasakė persų stovykla, sakė, kad 3000 šeimų per Jordaniją ir Turkiją jau iš pasitraukė. Ir iš esmės taip yra todėl, kad e, tie žmonės, atsiprašau, tie žmonės e, tapo pabėgėliais todėl, kad jų gyvenamosiose vietose nėra jokių perspektyvų vaikams, nėra mokyklų, nėra saugaus gyvenimo, nes aisis viską kontroliuoja. Uh, Ir viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl to žmonės bėga, yra būtent tai, kad vaikai neturi ateities. O kągi darome mes savo stovyklose? Eko tarnyba nieko neveikia, bet jįgi nevaldo pinigų iš humanitarnės pagalbos fondų, kuriuos būtų galima pasitelkti mokyklų kūrimui. Taigi trūksta e, koordinavimo tarp eko ir ES agentūrų. E, Lygiai taip pat tos agentūros nekoordinuoja savo veiksmų su valstybėmis narėmis, kurios yra nusintusios savo pagalbos e, dalinius ten, įskaitant ir saugumo pagalbą e, jos e, teikia, be kita ko. Aš jau sakiau su dideliu pikčiu, kad valstybės narės kvailina mūsų piliečius, sakydamos, kad uh, E, bando ISIS e, sutvarkyti, bet iš tiesų jos nieko nedaro ir e, ISIS veikla dabar plinta tik ir į Libiją. Taigi, iš esmės kyla klausimas dėl skirtingų priemonių ir fondų vidinio koordinavimo. Tai turi būti deramai užtikrinta, o kol kas per pasarosius devynis mėnesius, bent jau kiek aš matau, e, tikrai to nebuvo, to trūko. Aš pati tą pamačiau savo akimis viename iš gyvybiškai svarbių taškų, tai yra Irako Kurdistane. Toliau Kristin Bonifai. Ačiū pirmininkė. Aš dėkuoju Europos komisijos šio komunikato pristatymą. Pirmiausia, todėl, kad taip jie pademonstruoja, kad nori geriau apsaugoti pabėgėlius ir suvaldyti migraciją. Tačiau, kaip jau kolegos kalbėjo prieš mane, sakė, ypač dabar pačios valstybės narės turėtų perjungti bėgį į stipresnį ir greičiau pradėti veikti, įskaitant ir Vengriją. Europos komisija paskelbė savo komunikatą ir dabar mes turime užtikrinti, kad būtų priimti ryštingi sprendimai, kad kuo greičiau būtų pateik, sutvarkomas pabėgėlių gyvenimo sąlygos. Be to turime e, stebėti, kad nebūtų žmogaus teisų pažeidimų pabėgėlių atžvilgių. E, reikėtų daugiau finansavimo šios humanitarnės krizės valdymui. E, tai vyksta per pabėgėlių vyriausiojo galiotinio sistemą ir e, žmogaus teisų apsaugos sistemą. ES parama Sirijai ir apskritai Šiaurės Afrikai turi būti sustiprinta. Uh, veiksmingumas bus užtikrintas tik tada, jeigu visos valstybės narės apsijims savo atsakomybę. Tik taip mes galėsime tvirtai ir vieningai šį iššūkį atremti. Ne visos valstybės narės supranta, kad e, taip reikia elgtis. Kokių konkrečių priemonių e, reikia imtis, kaip Europos komisija galėtų priversti visas valstybės narės elgtis e, solidariai Kaip galėtume patikrinti, kad visi sprendimai bus įgyvendinami ir kad bus imasi reikalingų veiksmų? Kitas dalykas, kaip uh, be Prancūzijos ir Ispanijos galima būtų paskirstyti pabėgėlius atvykstančius iš uh, kitų Afrikos dalių. Ačiū, ponia Koracija Bilt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš irgi sveikinu Europos komisijos komunikatą Akivaizdu, kad ji yra pasiryžusi suvaldyti pabėgėlių krizę. Ir aš jau savo pradinėje kalboje sakiau, kad skirtingai negu taryba, džiaugiuosi, kad Europos komisija pradėjo masinius e, pažeidimų procedūras prieš valstybės narės. Ir aš tikiuosi, kad bus viskas detaliai išnagrinėta ir visos valstybės narės bus priverstos visapusiškai gyveninti prieglopšio paketą. Yra sukurtos taisyklės, yra bendra politika, yra teisinių priemonių. Valstybės narės tik turi pademonstruoti politinę valią visą tai įgyvendinti. Ir e, resursai, kurie bus skiriami, e, turi užtikrinti, kad valstybės narės galėtų atremti tą milžinišką spaudimą solidariai porą problemų. Aš manau, kad įkurtinimas žmonių e, turėtų būti e, sukurtas per saugų greitkelį, kaip aš jį pavadinčiau. Toks yra tarsi kelias sukultas, bet valstybės narius jo nenaudoja. Mes e, turim galvoti apie per įkurdinimą, vadinamą resettlement, kuris e, būtų paverstas privalomu, nes dabar jis yra tik tai laisvanoriškai taikomas. Taip pat aš džiaugiuosi, kad Europos komisija savo dokumente sutelkia dėmesį į tvarkingą e, prie išorinės sienos įstratusių žmonių suregistravimą. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė visi žmonės turi būti traktuojami žmogniškai humani, humaniškai, ar jie būtų pakeliui į Europą, ar jau būtų ant ES sienos. Jeigu valstybės narė susiduria su ypatingus sunkumais, ypatinga našta, joms reikia pagalbos, bet koks nereikalingos jėgos ir smurto panaudojimas turi būti išnagrinėtas Europos komisija, bandant įvertinti, ar tai atitinka ES teisės aktus. Dėl karštųjų taškų. Man kyla tokie patys klausimai kaip ir jums, ponė pirmininkė. Turim tikrai pažiūrėti, pasiaiškinti, kaip mes iš paprastų stebėtojų galėtume virsti veikliais. Valstybių narių atsakomybė turi būti aiškiau paskirstita ir apibriešta, kad nebūtų dubliavimus ir kad valstybės narės nesipiktintų viena kita ir netraktuotų tokio atsakomybės padalyjimo kaip kontrolės paskirstimo. Tai yra parama, tai yra pagalba, jos turi tai suprasti. Aš e, apgailestauju, kad Europos komisija nekalba apie mėlynąją kortelę šiame komunikate. Taigi būtų saugus ir teisėtas kelias žmonėms patekti į Europos Sąjungą rasti darbą. Ne va to, kad jie yra pabėgėliai, jie turi galimybę įsidarbinti, ar jie tai būtų ekonominiai migrantai ar politiniai migrantai, jie turi teisę dirbti ir taip jie gali, galės e, priimti, būti priimti Europos žymiai palankesnėmis sąlygomis. Pirmininkė, žinot, ką aš laikau e, šių laikų didvyriais? Admirola Paulo Bicuti, kuris vadovauja Marė Sekūra kariniai operacijai. Tai yra sudėtingo karinio operacija. Ačiū Dievui, kad šis admirolas ten yra. Jeigu jūs pati ten būtumėt buvusi, tai pasidžiaugtumėt tuo, kad Italijos karinis laivynas gelbėja žmonės kairin, kairiųjų ideologija yra gėdinga, jūs gyvenate tarsi užmerkę akis. Mes prieš porą savaičių susitikom su pabėgėliais, su tiesioginiais liudininkais. Tie žmonės buvo nepaprastai pavargę, nepaprastai e, išsekę ir kai jie pamatė Italijos laivus, jie galėjo tik paploti, jie nebeturėjo jėgų daugiau niekam. Uh, Atsakykite į mano klausimą, kaip galima išgelbėti tūkstančių žmonių viduržėmio jūros viduryje kiekvieną dieną. Ar jūs pati esate buvusi kada prie viduržėmio jūros? Aš esu Italija, žinau, kas tai yra. Viduržėmio jūroje yra didelės bangos. Operacijos yra labai sudėtingos. Kalbam apie medicinę evakuaciją, e, apie žmonių gelbėjimą Kiekvieną dieną žmonės turi būti fiziškai gelbėjami. Baikit kalbėti apie tą karių ideologiją. Viduržėmio jūroje nėra jokio nereikalingo spaudimo. ES turi derinti savo pajėgas. Italijos karinis laivynas turi derinti pirmininkė, aš nebaigsiu, aš pavargau ir man atsibodo girdėti tokias kalbas, toks antimilitarizmas yra visiškai neprimtinas, mes čia kalbame apie mirštančius žmonės. Jeigu mes nekovosime su žmonių prekeiviais, mirs dar daugiau žmonių. Ir paskutinis dalykas. Tokia kairiųjų moralė yra visiškai nepriimtina. Ir visa žmonių bendruomenė, su kuria mes susitikome, pakartojo, kad reikia tik saugumo, geros logistikos, jiems reikia paramos. Eikit, kolegos, ir patys pasakykit tai, ką sakote čia tiems žmonėms. Aš tikrai nenorėčiau, kad per šią diskusiją parlamentarai pradėtų tarsi suvedinėti sąskaitas vieni su kitais visi turėsit galimybę pasisakyti. Malid, ar norėtumėt pasisakyti? Aš turiu demokratinę teisę dalyvauti politinėje diskusijoje su žmogumi iš kitos politinės partijos. Taip, jūs teisi, aš jūsų nei atkalbu, nei įkalbinėjau, jūs visiškai teisi, bet ponė Bjork, jūs turite teisę atsakyti. Anna Maria Koratsa, we'll have discussions. Ana Marija Karasa Bilt apie tai su manim jau diskutavo ir Švedijoje. Alisa stebuklų šalyje nėra mano gyvenamoji vieta. Aš esu iš kairių, aš žinau, kad jums, Ana Marija, nepatinka kairių ideologija ir e, nesakykime, kad visi taip pat galvoja, bet mano kolegos Švedijoje geležinkelio stotise priima žmonės, kurie siekia prieglopščio. E, kairiųjų ideologija ir aktyvumas yra reikalingas mūsų norimoje sukurti Europoje. Ir kai aš sakau, kad viduržėmio jūroje nereikia militarizmo, aš nesakau, kad nenoriu, kad karinis jūrų laivynas ten veiktų. Aš e, sakau, kad aš nenoriu e, bendrų saugumo ir gynybos misijų. Tai yra skirtingas dalykas. Aš nenoriu, kad pabėgėlių krizė būtų vertinama kaip proga militarizuoti viduržėmio jūrą. Aš norėčiau, kad Italijos kariniam laivynui vadovautų civiliai, Italijos pasienio apsauga. Ana Marija Karaca Bilda, aš buvau su jais susitikusi irgi ir aš mačiau, kad civilių vadovų yra pakankamai, civilinė vadovybė yra gera. Mrs. Mrs. Bet, ita, bet Italijos, iš Italijos pusės gynybos ministerija viską kontroliuoja. Completely... Pone Karaca Bild, jūs visai ne savo laiku bandote įsikišti. Jūs baigėte ir daugiau prašyčiau nebetrukdyti. Italijoje pasienio apsauga priklauso karinėms struktūroms, tai nėra civilinė tarnyba, jie nežino kolegė apie ką kalba. Činičiai. Katarina Deničiai, paskutinė sąraše. Ačiū, ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad jau labai daug pasakyta apie migraciją. Tai yra labai jautri tema. Gyvybiškai svarbus klausimas šiuo metu. Girdėjau raginimus, kad visos valstybės narės pademonstruotų tikrą solidarumą ir atsakomybę šiandien. Jūs turi imtis e, plataus masto veiksmų, kad išspręstų gyvybiškai svarbės problemas susijusias su migracija. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai už tai, kas yra surašyta jos pasiūlyme, jau daug buvo pasakyta, o aš paprašysiu, kad Europos komisija šiek tiek tiksliau informuotų apie dvi temas, kurios e, parlamento diskusijoje buvo paminėtos. Ir parlamentas galėtų prisidėti prie šių temų pagilinimo. Pirmiausia, Dublino reglamento peržiūra ir kita svarbi tema, kuri man atrodo labai svarbi šiuo metu apskritai sprendžiant imigracijos problemą, galvojant apie tolimesnę perspektyvą, o neapsiribojant e, tik tai dabartinę krizę, yra imigracijos legalio, legalių kanalų e, pagerinimas. Turime galvoti apie kovą su nusikalstamomis organizacijomis, kurios e, dėja dažnai valdo prekybę žmonėmis Taigi Frontex ir Europol sutiprinimas yra reikalingas. Jiems turi būti suteikti visi reikalingi resursai. Ir per kitą etapą Eurojust gebėjimai ir bendradarbiavimas su nacionalinė administracija turės būti pagerinti. Šios temos, mano nuomonė, yra būtinos e, sureguliuoti, kad galėtume deramai kovoti su imigracija. Ir paskutinis pastebėjimas, pirmininkė, jūs pats paminėjot karštieji taškai. Karštieji taškai vadinamieji veikia Italijoje. Jie gali suvaidinti itin svarbu vaidmenį kovojant su sisteminė migracija. Manau, kad e, šį aspektą reikėtų pabrėžti. Aš norėčiau, kad man būtų pateikta papildomos informacijos apie tuos hotspots karštuosius taškus. Jiems reikia finansinių išteklių, bet e, ir kitokių išteklių taip pat. Galbūt komisija galėtų apie tai papasakoti. Ačiū iš paskutinį pasisakymą. Daug parlamentarų prašė kalbėti, ponas Mišelis norėjo apie tai kalbėti, e, kad e, geriau suprastume, kaip tie prieimimo centrai, vadinamiai karštieji taškai, bus kuriami. Aš pats galiu pasakyti, kad nėra parašyta labai daug e, apie tai, kaip jie bus teigiami, Pone Niedermeller, dar nėra daug pasakyta apie tai, kaip agentūros turės bendradarbiauti, kaip e, turės e, būti steigiami karštieji taškai platesnė prasme. Galbūt komisijos atstovas galėtų apie tai pakalbėti. Kas bus atsakingas e, už agentūrų bendradarbiavimo tvarkymą, nes tai yra beprecedentinis darbas. Parlamentarai jau prieš šešis mėnesius apie tai klausė. Prašau dabar žodis jums, e, jums skirsim pakankamai laiko. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, on the hotspots. Ačiū pirmininkė. Dėl vadinamųjų karštųjų taškų padėtis keičiasi kiekvieną dieną. Mes jau nusintėme komisijos specialiųjų pasiūlymų direktoriaus lygmens pareigūnų į Italiją ir Graikiją, kurie koordinuoja karštųjų taškų veiksmus Kaip tik dabar yra e, tvarkomos e, techninės detalės apie tai, kaip skirtingos agentūros veiks karštuosiuose taškuose. Mes nekalbam apie buvimą stebėtais, kaip sakė Koracija Bild, mes e, esame veikėjai, aktyvūs veikėjai. Frontex komandos jau dabar paima pirštų anspaudus, renka informaciją apie pabėgėlius, dirba uh, E, pabėgėlių ryšio centruose e, Romoje, Europol, e, Frontex rėmose, Katanijoje, Graikijoje tokių darbuotojų dirbančių dabar šiuo metu jau yra pakankamai. Žinant, kad Europos parlamentui ta tema nuolat rūpi, mes jums pateiksime, aišku, informacinį raštą apie tai, kas yra padaryta, taigi gausite labai greit aišku dokumentą. Kaip jau sakiau, procesas prasideda, reikia, kad jis įsibėgėtų ir perkeldintis žmonės turės paskirstyti tarp skirtingų valstybių narių. Tas darbas dar vyksta. Ponios Vikstrom klausimas dėl Makedonijos, e, tiksliau buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Serbijos. Mes visi žinome, kad kai kurie policijos pareigūnai E, elgesi neteisėtai, apiplėšinėja pabėgėlius. Aš neseniai susitikau su žmogaus teisų stebėjimo organizacija ir jie žino, kokia yra padėtis. Žinoma, kad tas klausimas turi būti keliamas vakarų Balkanų ministrų susitikime, kuris įvyks kitą savaitę e, ketvirtadienį Luksemburgė. Tai bus viena iš aktualiausių temų. Be abejo, reikia remti Serbiją ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, nes jos patiria ypatingą pabėgėlių spaudimą, tačiau geriausias spaudimas būtų e, su pradėti gyvendinti žmonių paskirstimo schemą. Nes jeigu žmonės bus perkelti iš Graikijos į kitas šalis, jie neturės kirsti Makedonijos ar Serbijos, kad patektų į Švediją ar į kitą valstybę jie galėtų būti tiesiai perkeliami iš Graikijos į vieną ar kitą valstybę narę ir tas turėtų didelės įtakos e, pasieniui. Bet e, supraskime, kad Graikijos e, salose pabėgėlių yra ne tik iš Sirijos, Irako ar Eritrėjos. Yra pabėgėlių iš visų Afrikos valstybių, todėl mes turime aiškiai suprasti, kad juos reikia tarsi suskirstyti, mes turime ir ekonominių pabėgėlių, ir prieglupščio ieškotojų, Kaip jau sakiau, tai nėra tik siriečiai, eritriečiai ir irakiečiai. Pono Koelio klausimas. Dėl biudžeto. Specialiai šiai temai skirtas posėdis įvyks net ir jūsų komitete, e, po to, kai bus e, apčertas, e, aptarti kiti klausimai ir mano kolegos jums paaiškins tiksliau biudžetinį aspektą. Dėl Dublino reglamento ir Graikijos, kodėl šeši mėnesiai. Pone Bjork, irgi apie tai kalbėjo, bet turbūt iš kitos perspektyvos. Kodėl reikia, kad vėl Graikija pradėtų e, aktyviai veikti. Jeigu norime, kad žmonių paskirstimo schema veiktų, reikia žmonės gražinti į Graikiją. Tai yra sprendimo neatskiriama dalis. Kodėl? Todėl, kad jeigu tie žmonės nesilaiko Dublino reglamento, tai kaip galime paskatinti Graikijos administraciją dirbti? Jeigu tie žmonės iš karto per vakarų Balkanus patenka e, į ES, nesilaikydami Dublino procedūros e, per Graikiją, tai kodėlgi jie turėtų e, rūpėti Graikijos administracijai? Jeigu E, pabėgėliai žinos, kad iš Graikijos jie galės būti perkelti į kitą valstybę narę, tai jie ir palauks. Didžioji dalis jų nori patekti į Vokietiją ir jeigu jie žinos, kad iš Graikijos bus perkelti į Vokietiją, jie turėtų būti tikri, kad nebebus gražinti Graikiją iš Vokietijos. Bet atsiras tokių žmonių, kurie atsisakys persikelti į Lenkiją, Prancūziją ir Luksemburgą. Jeigu norime, kad e, pabėgėlių paskirstimo sistema veiktų, reikia pirmiausia užtikrinti, kad Dublino sistema veiktų. Tai yra neatskiriama sąlyga. Grįžtant prie Dublino, mes suprantame, kad turi būti tenkinamos tam tikros sąlygos. Strasbūro teismas priėmė nuosprendį, sakydamas, kad reikia sustabdyti Dublino reglamento taikymą, bet uh, kad taip atsitiktų, Graikija turi visapusiškai įgyvendinti ES teisyną. Turi būti gerai elgiamasi su prieglašai iškotais ir panašiai. Taigi su Graikija mes turime dėrėtis pakankamai ir dirbti pakankamai, kad būtų užtikrinta dubno sistemos, uh, užtikrintas dubno sistemos pritaikymas. Dar vienas dalykas. Antrinis judėjimas vadinamas. Vėlgi, kad jo išvengtume, turime uh, E, užtikrinti Dublino sistemos veikimą. Kad žmonės nebūtų gražinami, e, reikia, kad veiktų e, priimtieji teisės aktai. Dublino perkelimų sistema. Mes atlikome tyrimų ir dabar dar yra tokių atliekama, kai kurių jų rezultatus jau galite gauti apie vadinamąjį antrinį judėjimą ir jūs galėsite gauti daugiau informacijos dėl Schengeno vertinimo mechanizmo. Tai yra viena iš priemonių surinkti informaciją apie e, būsimus pažeidimus ir pažeidimų procedūras. Taip galime užtikrinti, pasižiūrėti, kaip valstybės narės taiko gražinimo procedūrą. Europos komisija jau prieš tai pradėdavo e, pažeidimo procedūras iš savo uh, E, kabinetų iš e, vidaus reikalų generalinio direktorato, kuris yra Luksemburgo aikštės kitoje pusėje. Dabar Schengeno vertinimo sistema e, veikia kitaip, ji tarnauja ir pažeidimo e, procedūrų, procedūroms pradėti, bet tai yra daroma tiesiogiai su valstybėmis narėmis. Kiekvienais metais patikėme ataskaitą apie šiandieno funkcionavimą ir per kitą ataskaitą mes pranešime apie šiandieno mechanizmo inkorporavimą. Šiandieno vertinimo mechanizmą organizuoja e, komisija ir kai tik turėsime ataskaitas, mes jas jums pateiksime. Pone Bjork. Noriu tik pabrėžti, kad mums reikia subalansuoto paketą. Nekalbam tik apie teisėtus kelius į Europą ar represinės priemonės. Turim galvoti apie globalų paketą. Turime gelbėti gyvybės, bet tuo pat metu įgyvendinti bendros saugumo ir gynybos politikos misijas. Negalime leisti kontrabandininkams toliau veikti, bet e, turime ieškoti uh, plataus veikimo principo. Panas Kirvokas kalbėjo apie pinigus. Ar pinigai yra teisingai išleidžiami? Uh, Kiek žinau, jūsų komitete apie e, paieškos ir gelbėjimas e, operacijas jau buvo kalbama, šiemet ir tritono operacija yra vykdoma. Manau, kad pinigai yra gerai išleisti, patys matote, kiek yra nuveikta ir kas yra pasiekta. Jeigu prašote papildomų pinigų e, dabar, tai jie yra reikalingi tam, kad būtų sustiprinta agentūra, kad būtų padidinta pagalba kriziniais atvejais E, pinigai geriausiai yra suteikiami, kai yra teikiama krizinė pagalba. Tada matoma tiesioginė įtaka ir Europos komisija gali labai aiškiai nustatyti sąlygas, kaip tie pinigai bus panaudoti. Taigi yra labai naudinga padidinti mūsų e, rizikos fondą. Pone Niedermüller, dėl e, integravimo pinigų. Integracija yra labai svarbi tema. Dabar mes primam žmonės, o integracija ateis po to, kai juos reikės integruoti. Tiesa ta, kad integracijai biudžetas nėra didinamas, bet pagal nacionalinės programas valstybės narės jau turi pinigų, kad galėtų sukurti integravimo programas. Ir per kitą e, daugiametę finansų perspektyvą turės būti padidinta e, pinigų suma skiriama integracijai. Jūsų klausimas dėl to, kad valstybės narės negyvena ES teisino. Ką galime padaryti? Kol kas nesame nusprendę sustabdyti finansavimo nei vienai valstybei nariai, kuri neįgyvendina ES teisino. Turės būti pritaikyta įprastinė pažeidimo procedūra. Jeigu valstybė narė, kurią jūs žinote geriausiai, neįgyvendina ES teisino gerai, jai bus iškelta pažeidimų byla. Bet e, tai nereiškia, kad e, bus e, suteikiama be pagrindo parama pabėgėlių priimimo centrams e, Vengrijoje. Viskas turi būti daroma lygiai grečiai. Pone Sipel, dėl e, perįkurdinimo. 2016 metų kovo mėnesį mes pateiksime pasiūlymą dėl žmonių įkurdinimo sistemos. Kol kas pakete tos informacijos trūksta, mes puikiai suprantame ir šit sritis bus sureguliuota. Dėl e, teisinio pagrindo įkurdinimui mes e, turime teisinį pagrindą paskirstimui žmonių, bet neturime plano įkurdinimui. Valstybės narės e, turi tai suprasti. Pagal sutartį tą padaryti nėra lengva, nes nėra aiškios bazės. Mums visiems reikia teisėtų, reikia, kad būtų sukurti teisėti keliai patekti į Europos Sąjungą, bet e, kol kas to nėra, todėl mes ieškome būdų e, įkurdinti žmonės. Dėl, kalbant apie legalų e, įsileidimą, melinoji kortelė turėtų būti paminėta, jos kol kas neminime. Mano nuomonė, ji yra svarbi, nes daug Sirijos, pavyzdžiui, gyventojų turi gerą kvalifikaciją ir jie galėtų pasinaudoti melinąją kortelę. Labai daug gerą išsilavinimą turinčių žmonių galėtų tą kortelę pasinaudoti. Norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas yra prieėmęs prieš porą metų e, sezoninių darbuotojų direktyvą. Joje aiškiai pasakyta, kad valstybės narės turi didinti sezoninio darbo įgyvendinimą. Tai būtų aktualu, e, man, ne, kaip čia, prastų e, žemos kvalifikacijos darbuotojų požiūrių. Bet Europos komisijai reikia rasti būdą priversti valstybės narės tą direktyvą įgyvendinti, nes kompetencija yra jų rankose. Negalime priversti valstybę narę padidinti uh, kvotas ir įsileisti daugiau žmonių į savo valstybę. Pone Gomes. Apie tai, kad nesėimama veiksmų prieš Vengriją. Norėčiau pabrėžti, kad mes su e, Vengrijos administracija labai daug dirbame paskatinių metų. E, komisijos narys Mavropulus prieš porą savaičių ten lankėsi. Mes e, rengiame bendrą laišką kartu su vidaus reikalų generaliniu direktoratu ir teisingumo generaliniu direktoratu, kuriame bus aptariamas visos probleminės naujųjų teisės aktų sritys. Tai bus labai ilgas laiškas Šiuo metu jis yra derinamas teisės tarnyboje, kad e, viskas būtų teisingai vertinta, kad viskas būtų gerai išversta iš vengrų kalbos, tai reikia nemažai laiko, bet iki šios savaitės pabaigos tas laiškas turėtų būti baigtas ir tai bus labai griežtas pasisakymas apie naujosius teisės aktus Vengrijoje. Mes esame pasirengiantis ir tolesnių žingsnių, jeigu to prireiks dėl Irako ir padėties Irako pabėgėlių stovyklose. Jūs paminėjote labai svarbų aspektą - geras skirtingų operatorių vietoje veiklos koordinavimas. Tai gali būti nevyriausybinės organizacijos, Europos žmogaus teisų, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaro ECO veikla. Bet taip pat turim galvoti ir apie ateities perspektyvas. Valstybės narės turi derinti savo veiksmus ir viskas turi būti geriau koordinuojama. Tam reikia laiko, bet E, reikalai keičiasi. Vadovų susitikimas valetoje parodė, kad padėtis keičiasi. Yra kuriamas tarsi pasitikėjimo fondas, kurį lėšas įneš e, skirtingos organizacijos, taip pat prisidės kai kurios valstybės narės ir taip mes galėsime geriau koordinuoti finansavimą. Pone Revodalin, jūs paminėjote apie tai, kad mm turi būti užtikrintos e, pagrindinius žmogaus teisų laikymasis pabėgėliams ir prieglopščio ieškotojams namuose karštuose taškuose, aš galiu išreikšti nusistebėjimą. Aš priešingai, dirbdamas su Frontex, su, su valstybių narių aspektais, e, ekspertais vietose, mes galėsime geriau kontroliuoti tai, kas dedasi Graikijoje, Sicil, e, e, Sicilijoje ar Lampedūzoje. Taip mes galėsime geriau įvertinti padėtį ir žiūrėti, ar yra laikomas ES teisės aktų. Aš įsivaizduoju, kad ekspertai e, turi tokiu būdu unikalią progą savo akimis įvertinti padėtį. Kaip galima užtikrinti, kad valstybės narės iš tiesų taikys e, paskirstimo e, sprendimą, nes visi matėme, kad kai kurios valstybės narės paskelbė deklaracijas, atsisakydamas įgyvendinti šį sprendimą. Jeigu jis ir toliau tą darys, mes pasinaudosime pažeidimo procedūrą ir e, tos valstybės pateks į Luksemburgo teismą. Tai yra vienintelė priemonė. Ir mes e, jau e, matėme kai kurių valstybių narių palankesnį sprendimą. Tai buvo tos valstybės, kurios anksčiau susilaikė ar balsavo prieš, dabar jos suvokė, kad taisyklės reikia taikyti, nes tai yra demokratija. Galit balsuoti prieš, bet jeigu sprendimas priimtas, jį reikia įgyvendinti ir tuo klausimu visi sutarė. E, dėl e, perkelimų iš Afrikos mes e, ne tik Prancūzijos ir Ispanijos indėlio norime, bet ir kitos valstybės turi prisidėti. Danija, pavyzdžiui, jau pasakė, kad duos pinigų. Taigi tas darbas vyksta. Pone Koratai Bilt, atsakiau turbūt dėl kažkokių taškų dėl vadinamųjų greitkelių į Europą irgi. Turime viską sukurti, e, įteisinti privalomą tvarką. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Mes numatėme tokius pakeitimus ir e, numatėme, kad parlamentarai sugrįž dėl to, ponė Sipal e, gal galėčiau sugrįžti prie to, ką jūs pasakėte dėl gyvenimo komunikato, kuris, kuris pasirodys po dešimt dienų. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Mm, mano klausimai ir kolegų, ar kolegos, aš manau, irgi turės daugiau klausimų dėl to, dėl agentūrų vaidmens, kuris pasikeis kai kuriais atvejais labai drastiškai. Taigi mes norėtumėm išgirsti, ką tai reiškia, komitetas norėtų pamatyti, tai, pažiūrėjau, Frontex, kaip keisis ir tie kiti pavyzdžiai. Mes norime realiai tai pamatyti, nes eina kalba apie uh, šešis mėnesius galimai chaotišką vaizdą. Gal dar ponė Sipil norėtų kažką pratesti labai trumpai. Taip, labai trumpai. Negavau atsakymo į klausimą, ar pinigai Turkijai ar Afrikos fondui bus panaudoti statyti sienas. Ir antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, tikrai neturėtumėm suplakti diskusijų dėl migracijos su uh, teisėjai prieglobs atsižvelgti ir ar užimtumo klausimus. Komisija sako, kad Sirijos piliečiai labai dažnai turi aukštas kvalifikacijas, tačiau tai, dar nieko, tai, tai nieko nereiškia. Yra pirmas žingsnis, paskui um, prieglops ramstis juk nėra siejamas su kvalifikacijoms, ne, kvalifikacijoms nesvarbu, ar tu esi aukšto lygio akademikas, ar tu esi beraštis, jeigu bėgi nuo persekėjimų, tu turi teisę į prieglopsį. Tai būkime labai atsargus, nesuplakime tų dalykų. Teisė į prieglopsį ir galbūt teisė um, į darbo vietą ar panašiai. Taip, aš pritariu jūsų nuomonėje. Milnosios kortelės e, paraiškų procedūros yra visiškai kitokios procedūros, visiškai atskiros. Čia eina kalba apie žiedinį migraciją ir taip toliau. Čia tikrai ne tai, kad Sirijos žmonės yra mažų kvalifikacijų, yra labai aukštos kvalifikacijos žmonių ir taip toliau. Aš, aš tikrai su, pritariu tam, ką kolegė pasakė. Mes negaliu pasakyti, prieštara, kad prieštaravome teisiniams atvykimo keliams ir taip toliau, tačiau ir tai yra atskiri dalykai tai. Ar nori kažkas dar kažką pasakyti dėl to, kas buvo pasakyta, o paskui aš paprašysiu pono Mušel apibendrinti. Pone Mušel, gal tada galėtumėt viską apibendrinti, tarti keletą baigiamų žodžių. Well, Taip, aš sutikus to, ką pasakė ponė Sipal, negalima plakti tų dviejų klausimų gali būti kad e, inžinierius iš Sirijos e, dirba kažkur, kažkur įsikūręs yra Turkijoje ir gali būti kažkokiu tai galimybių galbūt jam atvykti, arba, pažiūrėjau, jeigu jis yra Jordanijoje ar Egipte e, įsikūręs, tai aišku, galbūt jis atvyks į Europą ne pagal pabėgėlio statusą. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad e, mėlynoji kortelė kaip po tokia gali turėti teigiamą poveikio e, šioje srityje. Aš tai tikrai nenoriu pasakyti, kad aš flupa, suplaku tuos du dalykus. Vienas dalykas yra užimtumas, mėlynoji kortelė, kitas dalykas yra prieglapšio klausimai. Dabar kalbant apie finansus, vėlgi mes siūlome globalų sprendimą Afrikoje pavyzdžiui, reikia spręsti ne vien tik tai imigraciją keliančius e, E, reiškinius, bet reikia galvoti ir apie gebėjimus suvaldyti visus e, pabėgėlių srautus, prieglopšio prašytojų srautus ir e, sienos visą kontrolę. Tai yra visi aspektai, kurie yra sėtini su patikos fondu. Tai yra ne vien tik tai, aišku, tie, tos priežastys, kurios kelia migraciją, bet taip pat, aišku, ir kova sienų kontr su kontrabandai, sienų kontrolė ir taip toliau. Neapsiribuojama vien tik tai tuo. Turkijai tas pats smarkiai bus akcentuojama tai, kad reikia gerinti padėtį pabėgėlių stovyklose Turkijoje, bet mes taip pat norime stiprinti e, ir pasienio kontrolės tarnybų gebėjimus Turkijoje. Noriu pasakyti, kad pasienio kontrolės tarnybos Turkijoje atlieka taip pat ir labai daug gelbė, e, paieškos ir gelbėjimo darbų. Jie irgi gelbsi gyvybės, ne vien tik tai um, Europą gelbsi gyvybės e, ten. Ačiū. Taip, dar noriu pasakyti dėl karštųjų taškų. Mes pateiksime detalę informaciją dėl to, kokia yra dabartinė situacija. Aš kaip jau sakiau, situacija gerėja, ypač dabar. Ji keičiasi kasdien. Mes vis daugiau mm, žmonių dislokuojame vietoje ir aš manau, kad jau po dešimties dienų mes turėsime daug geresnę situaciją. Mes tada sugrįšime į Libijos komitetą ir tikrai mielai pristatysime detalę informaciją ir padiskutuosime apie tai. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai dinamiška tema. Aišku, dėkoju europarlamentarams už klausimus ir dėkoju ponui Bušel um, už atsakymus. 11.50 mes dar turime apstarti biudžetinį klausimą, kuris E, susijęs būtent su tuo 1150. Dėja, taip yra numatyta, tokia tvarka yra sudėliota, mes turėsime sugrįžti prie to klausimo tada, o dabar mes tęsime diskusiją su panu Mišeliu, kalbėsime apie uh, situacija prie vidaus sienų Šengeno zonoje. Gal jūs galėtumėt e, pateikti komisijos naujausią informaciją šio klausimo, tada mes diskutuosime šį klausimą. Yes. So now Schengen. Taip, Šengenas. Visų pirma, pastarėjai atvejai dėl patikrinimų įvedimo vėl prie vidaus sienų nereiškia Šengeno pabaigos, aš noriu tai pabrėžti, tai nėra Šengeno pabaiga. Tai yra numatyta ir pagal Šengeno sienų kodeksą. Tai yra planuota, tai yra numatyta tiek numatomiems įvykiams, pavyzdžiui, kai futbolo taurės renginiams ar didžiojo aštuonetuko sutikimas ir taip toliau, bet ir tokiems ypatingiems atvejams, pavyzdžiui, ir komisija gauna notifikavimą, pranešimą dėl to, kad įvedama kontrolė prie vidaus sienų. Visų pirma, tai buvo rugsė 30 iš Vokietijos, paskui po dviejų dienų dienų Austrija ir dar po dviejų dienų Slovenija. Mm, praeitą savaitę pagal Šengito kodeksą šios valstybės narės buvo, informavo apie tų dešimties dienų laikotarpio pratesimą dar 20 dienų. Tas irgi yra numatyta pagal Šengeno kodeksą. Tai reiškia, kad bus vidaus sienos kontrolės e, patikrinimai vykdomi e, Vokietijai iki spalio 12, Austrijoje iki spalio 15, Slovenijoje iki spalio 16. Pagal Šengeno e, sienų kodeksą tos valstybės narės gali vykdyti tokius patikrinimus iki dviejų mėnesių tokiam maksimaliam laikotarpiui. Po tokio notifikavimo, po šio pranešimo, komisija iš karto informavo pirmininką Šulcą apie sienų kontrolės e, įvedimą iš naujo. Mes šiandien atsintėme tokį laišką pirmininkui Šulcui ir jo biurą informavome apie tai. Šios trys valstybės narės pateikė daugmaž panašias priežastis dėl uh, vidaus sienų kontrolės įvedimo, tai yra um, grėsmė vidaus saugumui ir vidaus politikai. Du 2013 metais, kaip žinote, mes peržiūrėjome Šengeno kodeksą. Tuomet mes neįrašėme migracinių srautų kaip priežasties įvesti patikrinimus prie vidaus sienų. Uh, Tačiau komisija atsižvelgia į specifinę situaciją, su kuria mes susidurime. Tai yra unikali situacija ir manome, kad tai gali pateisinti mm, vidaus sienų patikrinimo, pasienio patikrinimo įvedimą vėl. Tačiau, aišku, tai turi būti proporcinga, todėl komisija praeitą trečiadienį nusprendė uh, galtinai vertinti situaciją ir visoms trims valstybėms narėms šią savaitę. Mes parašėme, kad mums atsiųstų daugiau informacijos, kad galėtume nuspręsti, ar tikrai tos priemonės yra proporcingos. Kai tik tai gausime atsakymus į tuos detalius klausimus, kuriuos mes pateikėme, mes iš karto parengsime nuomonę, kaip yra numatyta Šengeno uh, kodekse ir, aišku, iš karto informuosime Europos parlamentą ir tarybą apie padarytas išvadas. Pagal Šengeno kodeksą mes mm, neturime tokio vaidmens, kuris leistų mums užkirsti kelią valstybėms narėms tai padaryti. Jeigu mes nusprendžiame, kad priemonės yra um, proporcingos, mes pateikėme tokią nuomonę. Jeigu mes galvojame, kad priemonės neproporcingos, mes galime kreiptis į teismą dėl pažeidimo procedūros, bet tai ir viskas. Mes tik tai tiek galime padaryti. Mes turime pateikti savo nuomonę dėl proporcingumo. Ačiū, ponas Koelio. Thank you so much. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Mišel už jo padarytą pareiškimą. Noriu priminti tai, ką sakiau daug kartų šiame komitete. Ši, pagrindinis elementas, kad Schengeno zona veiktų, tai yra ta pusiausvėra tarp bendrijos taisyklių ir nacionalinių kompetencijų mūsų suverenėse valstybės narėse. Ir todėl yra naujas šengeno mechanizmas ir yra taisyklės, kurios apibrėžia, kada viena šalis sprendimus gali priimti valstybės narės dėl um, pasienio kontrolės pat, atnaujinimo prie vidaus sienų. Ir e, paskutinio laikotarpio įvykiai parodė, kad valstybės narės vis tik tai e, apibrėžė savaip tas grėsmės vidaus judėjimui ir toms taisyklėms. Ir e, iš tikrųjų, šiandienai grėsia pavojus tik todėl, kad valstybės narės tą pavojų sukuria, o ne pabėgėlių srautai. Ir pastarosiamis savaitėmis mes girdėjome apie tos ketinimus įvesti iš naujo pasienio kontrolę. Vokietijos atveju svarbu pabrėžti, kad sienos nebuvo uždarytos. Kontrolė buvo atnaujinta, o tai yra esminis skirtumas. Vokietija neuždarė durų pabėgėliams domino efektas e, pasiekė Austriją ir Sloveniją, kurios, ir, kurios uždarė sienas, bet čia viskas netaip aišku. Aš norėčiau daugiau komentarų dėl procedūrų. E, Vokietijos dokumentai nebuvo pateikti jokia kita kalba, tik vokiškai. Austrijos dokumentų irgi dar trūksta. Aš labai apgailestauju dėl to. Uh, Bet kokiu atveju bendra pastaba yra tokia, kad trys valstybės narės teigia, kad yra pavojus nacionaliniam saugumui ir yra kritinė situacija ir ponas Mušel apie tai paminėjo irgi. Taigi aš noriu užduoti konkrečius klausimus. Visų pirma, Vokietija paprašė laikotarpio pratesimo. Ar Slovenija ir Austrija taip pat to paprašė? Antra, ar buvo svarstomos kitokios priemonės prieš pratesimą, pavyzdžiui, civilinės apsaugos mechanizmų pritaikymas kažkiai taškai, ar komisijos vertinimų bendradarbiavimas tarp valstybių narių buvo efektyvus. E, aišku, pripažįstant valstybių narių teisę priimti vienašališkai tokius sprendimus, vis tik tai jos turi juos priimti tik tai kaip jau uh, Um, priemonę paskutiniu atveju. Be to yra bendros taisyklės dėl uh, pasienio kontrolės atnaujinimo ir jos cituoju, mm, migracija ir kirtimas uh, vidaus sienų trečiųjų valstybių piliečių neturėtų būti laikomi grėsme viešai politikai ar vidaus saugumui. Galime prisiminti labai naudingą dokumentą, nes lybės sekretariatas jį išplatino šį rytą. Labai tikiuosi, kad komisija bus budri ir pateiks informaciją apie rezultatus. Ir paskutinis dalykas. Būtinai reikia imtis priemonių, kad geriau būtų suvaldyti tie atvykstantys rautai prie mūsų išorės sienų. Aš sutinku, tačiau lygiai taip pat mums reikintis priemonių dėl pabėgėlių to perkelimo gražinimo. Aišku, kad tie judėjimai mūsų, tarp mūsų vidinių sienų tai nėra problema, tai yra didelės problemos tik dalis. Tai reikia suvokti ir aš labai tikiuosi, kad parlamentas ir komisija pasirūpins, jog šiandienų nebus naudojamas žaidžiant populistinius žaidimus valstybėse narėse. Ačiū. Um, Dėkoju. Lopes Aguilar. I, I, I think we, we... Aš manau, kad mes tai galime pritarti išsakytam susirūpinimui, susijusiam su tuo, kad situacija yra beprecedentinė dėl pabėgėlių krizės. Tai net nėra pabėgėlių krizė, tai yra europinė krizė. Tai yra krizė susijusi su pačia, pačiu laisvu asmenų judėjimu, su šiuo komponentu ir elementu. Tai yra vienas pagrindinių Europos projekto ramščių, bent jau kol kas. Taigi kyla klausimas, kokios yra komisijos perspektyvos, nes komisija nekarta kalbėjo apie Dublino peržiūrą. Dabartinės, dabartinio da, da, Dublino reglamento peržiūra pasimokant iš um, šios situacijos ir Briuselio reglamentas yra pasenęs. Kai atsakomybė yra perkeliama tuomet, kai reikia tvarkyti su tais prieklapšio prašytojais. Ir taip pat taip pat, kad reikalingas nuolatinis mechanizmas, kad šalia solidarumo būtų užtikrinama ir bendra atsakomybė. Be to norėčiau sužinoti, ar yra kokių tai galimybių, kad e, vidinių tų sienų patikrinimų kontrolės įvedimas ES e, ribose, kad nebus e, pažeisti tie dalykai, turint omenyje, kad iškilo labai uh, didžiulis susirūpinimas, kai matome tiek daug žmonių bėgančių nuo konfliktinių regionų, nuo, konflikt, nuo konfliktų ir karų. Ir dar norėčiau sužinoti, e, kada gausime naujausios informacijos apie įtampą tarp valstybių narių ir šalių kandidačių, turiuomenėje Vengriją ir Serbiją. Tai apie tai norėjau paklausti ir paprašyti detalaus atsakymo iš komisijos pusės. Ačiū. Pone Koraca Bilt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi sveikinu tai, kad komisija labai atidžiai stebi, žiūri, ar nėra piknaudžiaujama ir pažeidinėjamas Šengeno kodeksas. Ir aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad laisvas judėjimas Šengeno erdvėje yra vienas svarbiausių ES pasiekimų, tai ES integracijos ramstis ir jo turi laikytis visos valstybės narės. Tose diskusijose kyla sumaišties dėl to, kas vyksta vienos, vienos ir kitose valstybės narėse, kaip yra taikoma Šengeno kodeksas. Taigi aš džiaugiuosi, kad komisija paaiškino, kad kol kas Šengeno kodeksas nėra pažeidinėjamas ir kad Vokietija neuždarė sienų, bet įvedė patikrinimus. Tai man labai džiugu, kad ir kolega Karlos Koelio tą patį pasakė, kad yra esminis skirtumas. Ir tas buvo padaryta pagal Šengeno kodeksą, jo nepažeidžiant. Taigi džiaugiuosi, kad komisija stebi, ar nėra pažeidimų. Labai svarbu, kad viena valstybė narė nepažydinėtų Šengeno kodekso. Matėme situacijų Aš galbūt negaliu priimti sprendimų, bet tai, kas vyksta tarp Kroatijos ir Serbijos, <clears throat> nes gavome tam tikrų atvejų, atvejų informacijos, kad autobusai vyksta tik iš vienos e, valstybės narės, o tuo tarpu šalyje kandidatėje blokuojamas tas autobuso judėjimas. Taigi, jeigu vyksta tokie diskriminaciniai veiksmai, kai primami žmonės e, iš trečių šalių. Galbūt komisija norėtų tuo pasidomėti dar, ponė pirmininkė. Kad šengenas ir laisvas judėjimas išgyventų, reikia kontroliuoti išorės sieną. Čia kalbame ne apie represiją, ne apie policijos operacijas, mes kalbame apie tvarkingą disciplinuotą registravimą ir konkrečius vertinimus ir nesugražinimo principo taikymą. Jeigu vyksta incidentų ar panašiai, aišku, reikia ištirti tuos atvejus pagal galiončius įstatymus ir imtis atitinkamų veiksmų. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Toliau Kristina Revedanon. Ačiū. Aš norėčiau sugrįžti labai trumpai prie savo, prie pirmos minties. Būtent aš savo pasisakymę kalbu atsižvelgiant į pagrindteisių agentūros nuomonę ir informaciją dėl Šengeno erdvės. Labai svarbu čia štai kas. Tai yra ES ateitis. Čia kalba eina būtent apie ES ateitį, nes Šengenas yra laisvas judėjimas Europoje. Ir jūs labai teisingai tai pabrėžėte, aš to daugiau nekomentuosiu. Ir kyla ko, štai koks klausimas kas svarbiau - ES suverenumas ar valstybių narių suverenumas. Dabar valstybės narės girdi, kad yra įmamasi veiksmų ES lygmenių ir galiausiai jos tiesiog nesilaiko Europos idėjų ir nesupranta, kad yra ir tam tikra hierarchija, turint omenyje teisėkuros veiksmus ES. Ir jūs Ankstesnėse diskusijose minėjote, kad jeigu valstybės narės nesilaiko tų principų, tuomet jos turi, tam turi būti užtikrintas teisingumas, ar to pakaks, ar reikia imtis kokių tai griežtesnių priemonių, nes čia konkretus, e, tarkim, Vokietijos atvejais, kai Vokietija laikinai užsidarė sienas. Tačiau tai nėra priimtina, ką daro kitos šalis. Ir emigracijos politikoje nebuvo numatyta uždaryti Šengeno vidinės sienas. Taigi svarbu, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę ir įgyvendintų tą paskirstimo programą, kad pabėgėliai neturėtų iš vienos šalies būti mėtomi į kitą šalį. Tai yra neprimtina ir tą atsakomybę turi prisimti visi ES piliečiai, kad pirmiausia būtų užtikrinamas europinis suverenumas, o po to jau pasirūpina valstybių narių suverenumu. Dėkoju. Ačiū. Toliau Maite Ruiz. Ačiū. Aš nelabai supratau kai kurios dalykus, dėl to norėčiau daugiau aiškumo gal neteisingai supratau. Jūs kalbėjote apie sistem, sistemą, srautų sutvarkymą, sugražinimą į Graikiją ir panašiai, bet kokia tvarka visą tai vyks? Nes jeigu vestumėme šiek tiek daugiau tvarkos į tą paskirstimo, perkelimo e, procedūrą, sugrupavimo procedūrą, būtų gerai, bet jeigu tą darysime netvarkingai, tada gali tai privesti prie didžiulio skandalo. Taigi, kokia bus e, taikoma sistema? Ar jūs galite palaipsniui papasakoti, kaip viskas bus daroma? Nes priešingų atveju kils nemažai problemų ir visuomenė, visuomenės nuomonė gali būti nepalanki ir e, kyla grėsmė Europos patikimumui priečio akise. Ačiū. Norėčiau pridurti šį beitą, panas Galėjo kalbėjo apie prailginimą pratesimą tai, kas vyksta su Austrija ir Slovenija. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Pone Mėrs, prašau. Prašau, pirmininkė, kad vėlai paprašiau žodžio. E, Man atrodo, kad gerai, kad kai kurios valstybės nustat, nu, iš naujo įvedė sienų patikrinimus, tik tokiu būdu galima sukontroliuoti tuos migrantų srautus. Ir aš norėčiau, kad ir mano šalis, Niderlandai, tą patį padarytų. Nes aš manau, kad mes turime uždaryti nuolat, nuolat, visam laikui savo sienas. Turiu du klausimus komisijos atstovui. Šengenos, Šengeno sienos kodekse, Šengeno sienų kodekse sakoma, kad tiems mėnesiams daugiausiai gali būti uždaromos sienos. Aš nemanau, kad po dviejų mėnesių jau nebus tų migrantų srautų, taigi kokia galimybė valstybėms narėms po tų dviejų mėnesių vis dar laikyti uždarytas tas sienas, tikrinti e, pasienyje. Ir kitas dalykas. O kaip yra su 26-uoju Šengeno kodekso straipsniu? Ten numatyta šešių mėnesių laikotarpis. Dėkoju. Dėkoju. Aš norėčiau pridurti šalia to, kas buvo pasakytas prailginimo laikotarpis, ponas Kalio klausė, ar bus numatytas Austrijai ir Slovenijai, bet aš norėčiau suprasti, kodėl tas prailginimas yra numatytas, nes jūs kalbėjote apie pažydimų procedūras ir teismus, bet aš norėčiau suprasti, ką reiškia tas prailginimas dabar. Ar tai bus nuolatinis procesas šalia to, kas vyko anksčiau, ar čia išskirtinė priemonė? Gal galėtumėte paaiškinti, man tiesiog įdomu. Taigi, prašau, dabar žodis jums, atsakykite į konkrečius pono Koelio ir kitų užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, mes neplanuojame kreiptis į teismą, kol neišteiškinsime, kad yra pažeidimų, kad yra pažeidžiama Šengeno kodeksas. Kol kas mes nemanome, kad Vokietija, Austrija ar Slovenija pažeidė taisyklės bet mes prašome, kad jos pateiktų daugiau informacijos, mes joms parašėme, kad jie būtų kad jie pateiktų informacijos apie tai, ar priemonės yra proporcingos. Šį klausimą uždavė ir ponas Koelio. Aš manau, kad mes visi šiame komitete pritarėme bendrai nuomoniai, mes vertiname Šengeną, norime jį išsaugoti, norime, kad Šengeno taisyklių būtų laikomasi, tačiau yra specifinių situacijų, unikalių situacijų ir, kaip jau pabrėžiau, sienos nėra uždarytos. Tiesiog vidiniai pasienio patikrinimai yra įvesti, bet žmonės vis tiek dar gali keliauti, kirsti sieną Vokietijoje ir Austrijoje ir Slovenijoje. Dabar dėl, dėl to, ar kitų priemonių reikalavo valdžios institucijos civilinės apsaugos mechanizmas, karštųjų taškų sistema. Nei viena iš tų valstybių kol kas neprašė mm, civilinės apsaugos mechanizmo panaudojimo. Dėl karštųjų taškų čia šita sistema yra skirta išorės sienų kontroliai daugiau, nes Frontexas tame dalyvauja ir Frontexas neturėtų kištis į vidaus sienų reikalus. Čia EASO, OSO kitos agentūros dirba su išorės sienomis. Toliau Austrija ir Vokietija prašė pa, pa, pagalbos skubos tvarka, jie prašo paramos dėl to, kad skaičiai milžiniški. Tai ne tik Graikija ir Italija gauna nu, pa, pagalbos iš um, priemonės skubos tvarka, bet ir Vokietija paprašė jau pinigų ir yra kitų prašymų. Austrija prašė finansavimo. Taigi, uh, mes e, panašu, kad pritarsime tų valstybių narių prašymams, turint omenyje, kad susiduria su didžiuliais rautais. Dar norėčiau pabrėžti, kad čia yra vidaus sienų patikrinimai, bet tai turi būti paskutinė priemonė ir proporcinga priemonė. Aišku, mes turime imtis veiksmų dėl antrinio judėjimo ir sugražinimų Ir anksčiau aš minėjau Dublino įgyvendinimą. Tai, kad Dublino reglamentas turi būti įgyvendinamas ir žmonės turi būti sugražinami ten, kur, iš kur atvyko į pirmąjį įvažiavimo, pirmąjį įvažiavimo šalį. Ponas Pilė Agilė teisingas, kad teisingai padarė čia sąsajas tarp Šengeno ir Dublino, nes tie du dalykai tarpusavėje susiję. Mes turime pakoreguoti Dublino reglamentą, kad valstybės, narės, valstybės narės nebandytų naudoti Šengeno kodeksų, spręsti tų problemų, kurios yra susijusios su Dublino reglamentu. Toliau stebėsena. E, taip, ponia Koracija Bilt, mes labai atidžiai stebime tai, kas vyksta trijose valstybėse narėse. Ir kai mes gausime tų šalių atsakymus, mes iškart pateiksime nuomonę dėl priemonių proporcingumo ir pasidalinsime tą nuomonę su taryba ir Europos parlamentu. Dėl Revada Dalion klausimo valstybės narės yra suverenio šalis, kalbant apie jų sienas. Mes panaikinome vidaus sienas, tačiau ES valstybių suverenių valstybių sienos yra. Ir viską reikia daryti labai palaipsniui ir iki metų pabaigos mes paskelbsime naująją komunikatą dėl išorės sienų, Europos sienų apsaugos sistemos. Taigi mes žengėme dar vieną žingsnį ir bandome išorės sienas paversti ne tik nacionalinę atsakomybę, bet bendrą atsakomybę. Dėl vidaus sienų ir Šengeno sienų kodekso. Jame ribojama galimybė valstybėms narėms daryti tai, ką jos nori. Ir mes turime naudotis tuo kodeksu kiek įmanoma. Aš visiškai pritariu jūsų vertinimui, kad sienų negalime uždaryti, tai nėra sprendimas. Pagazot Sundra, atsiprašau, jeigu neteisingai ištačiau pavardę. Jūsų klausimą atsakau, viskas turi vykti tuo, vykti tuo pačiu tempu. Turime dislokuoti pajėgas kažtuose taškuose, pradėti perkelimą ir naudoti Dubliną tinkamai, kad užkirstume kelią antriniams judėjimams. Jeigu tą padarysime įtikinamai, tuomet bus mažiau preteksto Slovenijai, Vokietijai ar Austrijai atlikti vidinius patikrinimus, vidaus sienų patikrinimus, nes žmonės bus perskirstyti ir viskas vyks tvarkingai. O dabar situacija tokia, kad procesas nėra kontroliuojamas. Mes nekontroliuojame migrantų srautų ES. Ir su perskaistimu sistema mes tą padarysime. Perskaistimas turi būti atliekamas kartu su karštų taškų dėgymu. Ir tai yra dvi medalio pusės. Ponios Mėjer klausimas, kas atsitiks po dviejų mėnesių. Po dviejų mėnesių uh, paprastai jie turėtų jau netikrinti atvykstančių palei vidaus sieną, bet yra kitų dar galimybių. Jeigu jie matys, pavyzdžiui, kad yra galima rizika, kad ateityje jie gali panaudoti kitą Šengeno kodekso straipsnį ir, ir pratesti tuos vidaus patikrinimus. Jie gali tą padaryti, bet mes vėlgi turėsime riboti tokią galimybę, ir turėsime išteiškinti, ar yra proporcinga, bet kol kas mes ne, nematome jokių iš, ženklų iš tų trijų šalių, kad jos ketina pasinaudoti tą priemonę ir mes tikimės, kad po dviejų mėnesių perskirstimo sistema jau bus įgyvendinama ir tada bus galima geriau tvarkyti su migrantų srautais ES ir dėl to vidaus kontrolės poreikis sumažės. Ačiū. Dėkoju ponui Mišeliui. Ar kolegos dar norėtų papildomų klausimų užduoti? Čia šiandieno diskusijos dabar, jeigu kas vėliau atėjo į posėdį. Ar būtų tolesnių klausimų? Tanja Fajon, prašau. Pone Mišel, ar sutinkate atsakyti kitus klausimus? Taip. Prašau. Ačiū, aš labai atsiprašau, kad pavėlavau. Aš esu iš Slovenijos Aš e, nešlausiau diskusijų, bet būčiau labai dėkinga, jeigu jūs e, supras, suprantate, ką sakote, kai teigiate, kad nėra pažeidžiamas Šengeno kodeksas, bet prašote tolesnių paaiškinimų, ar ta priemonė yra tinkama ir proporcinga. Tai galbūt jūs galėtumėte paaiškinti daugiau, kad aš galėčiau suprasti, kokių Kada tikitės gauti atsakymą iš tų šalių valdžios institucijų? Taip, mes šioms diskusijoms numatėme nemažai laiko, nes jos yra labai svarbios. Tai jeigu būtų kitų kolegų, kurie norėtų pasakyti, gali tą padaryti. Pone Bjork ir Birgit Cipel. Ar dar būtų kolegų? Ne. Malin, prašau. Aš kolegos uždavė klausimus apie kaštosius taškus, aš norėčiau užduoti labai mums svarbų klausimą. Ar komisija siekia uždarų ar atvirų karštųjų taškų? Uždari ar atviri karštieji taškai? Kad žmonės galėtų judėti Graikijoje. Telėzoje yra uždaras tas karštas taškas. Tai tiesiog bandom įsivaizduoti, kaip atrodys tos vietos. Mums tai yra labai svarbu. Norėčiau pasakyti, kad e, čia kalba eina apie Šengeną, bet e, ponas Mišelis yra lankstus draugas iš komisijos, tai jisai gal neprieštaraus ir atsakys į tą klausimą. Bet gal, na, aš tikiuosi, kad panas Mišelis visgi atsakys. Toliau. Birgita, ar klausimas dėl šiandieno? Ne. Pone Mėja, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš uždaviau papildomą klausimą, kada komisija mano, kad situacija, kuri numatyta 26 Šengeno kodekso straipsnėje, kur yra numatytas laikinas sienų patikrinimas, kada ta priemonė gali būti naudojama. Ačiū. Miriam daliai. Aš turiu trumpą klausimą, norėčiau šį bitą pasiaiškinti, ponė Mišel, nes jūs sakėte, kad trys šalis - Vokietija, Austrija ir Slovenija - jos pateikė priežastis, štai kokias rimta grėsmė viešai tvarkai ir vidaus politikai. Tad toliau jūs sakėte, kad migrantų srautai niekada nebuvo pateikti kaip priežastis patikrinimams įvesti. O mes, aišku, žinome, kad priežastis yra migrantų srautai, visi tą žino. Ar komisija galėtų pasakyti, ar galime vidaus grėsmę vidaus saugimui, grėsmę vidaus saugumui ir migrantų srautus laikyti lygiavertėmis priežastimis. Aš norėčiau paaiškinti irgi savo komentarą dėl pažydimų procedūrų. Aš suprantu, kad bendri veiksmai, kad tokie veiksmai yra, aišku, galutinis ekstremali priemonė, bet gal galėtumėte paaiškinti tą pratesimo priemonę, kaip jie naudojasi valstybės narės. Aš norėjau apie tai paklausti. Taigi gal galėtumėte atsakyti tuos papildomus klausimus ir tada baigsime diskusijas e, šio klausimu. Prašau, neskubėkite, žinau, kad čia papildomi klausimai. Labai džiaugiuosi, kad sutinkate juos atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Dėl pratesimo. Jie naudoja tos pačius argumentus, lygiai tos pačius savo raštuos, rašymuose pratesti 20 dienų tos patikrinimus. Dėl fon, ponios Fajon klausimo. Mes parašėme Slovenijos institucijoms vakar, remintis naują jų pažymą ir jie per penkias dienas turi atsakyti. Taigi, kai jau tik tai gausime jų atsakymą, tikimės, kad jie neviršys penkių dienų termino, tai tada mes jį informuosime apie jų atsakymą. Mes prašėme informacijos apie skaičius, kad parodytų, kad tikrai tos priemonės yra būtinos ir proporcingos. Turime duomenų susijusių su viešaja tvarka, vidaus saugumu ir kiek sienų kontrolė paveikia kertančių sieną žmonių skaičių. Tai turime uždavę tuos klausimus kad įsitikintumėme, kad priemonės yra proporcingos, kad jos pateisinamos. Sakant ir į ponios dalį klausimą ir kad tai tikrai yra dėl to, kad kyla grėsmė vidaus saugumui. Ir migrantų srautai kaip po tokie negali būti pakankama priežastis vidaus sienų kontrolėms, kontrolė užtikrinti įvesti, bet kai kalba eina apie mastus ir ribotus pajėgumus susitvarkyti su tai žmonėmis, juos registruoti tvarkingai, kai vidaus siena nebuvo tinkamai tvarkoma, nes yra žmonių srautai, kurie lipa iš, žmonės lipa iš traukinių, bilia kaip, tai yra viešos tvarkos pažeidimų ir problemų. Toliau tai yra žmonės, kurie, kurių ant spaudai nepaimti, kurie nėra užregistruoti pirmoje atvykimo šalyje. Tai net nėra aišku, kas tai per žmonės irgi gali būti dėl to rizikos saugumų. Jie nebuvo, nebuvo atliktas joks skriningas tų žmonių. Ir kai jie, pažiūrėjau, atvyksta į Vokietiją, yra būtina atlikti saugumo patikrinimus, kai jie atvyksta. O jie atvyksta tokiais, tokiamis masėmis ir netvarkingai, tada tikrai rizika yra ir dėl tų priežasčių reikia įvertinti, ar ką daro valstybės narės, yra proporcinga. Tačiau rizika saugumui, viešos tvarkos pažydimai, aišku, negalime to nuneikti, tik tai kyla klausimas, ar čia proporcingos priemonės ar ne. Toliau ponė Bjork dėl uždarų, atvirų taškų, kažtųjų taškų. Sudėtingas klausimas. Jis tai yra kaštas taškas, mes nekalbame nei atvirus, nei apie uždarus, bet yra dalių, kurios gali būti uždaros, yra dalių, kur gali būti atviros, ką aš turiu omeny. Karštasis taškas yra susijęs su ekonominių migrantų sugražinimu, tų, kurie neturi teisės likti Europoje. Ir jeigu yra rizika pagal sugražinimų procedūrą, jie gali būti patalpinami uždaruose centruose. Toliau primant žmonės jie turi būti talpinami atviruose centruose, jie neturi būti uždari prieimimo centrai. Tačiau svarbiausia, kad žmonės sutiktų būti perkelti, tai mes turime įtikinėti tuos žmonės, kad jiems bus naudinga būti perkeltiems iš Graikijos ir kad jie neim, neitų, neitų per vakarų Balkanus, priešing, Balkanus priešing, prie, priešingų atveju. Taigi mes tuose prieimimo centruose turime įtikinėti žmonės, kad jie ten pasiliktų ir nekeliautų toliau per vakarų Balkanus. Taigi jie yra atviri, bet sugražinimo procedūros atveju tai gali būti uždari centrai. Toliau dėl pratesimo galimo pratesimo, tai 23 straipsnis, Šengeno kodekso straipsnis Taigi tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Ačiū. Thank you, Mr. Michel, and thank you. Ačiū, ponė Michel, ačiū už uh, jūsų uh, plačius atsakymus ir dėkoju kolegoms už puikią diskusiją abiem šiom temam. Dabar balsuosime 11.45. Dabar jokio kito klausimo negalim pradėti nagrinėti, nes kolegos e, ateis balsuoti. Taigi dabar pertrauka iki 11.45. Prašyčiau sugrįžti 11.45.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

It is an electronic vote, so please check you have your card. Thank you. Mėly kolegos, jau pradėsime balsavimą. Prašom pasitikrinkite, ar turite balsavimo korteles. Let me just have the budget. The budget. The Colleagues, um, the vote, vote... Mėly kolegos, pradedame balsavimą laiku. Labai prašau pasirūpinti, ar turite elektroninės balsavimo kortelės. Visų pirma, patikrinimas. Ar kas nors neturite balsavimo kortelės? Prašom duoti ženklą, kad tada galėtumėm priskaičiuoti jūsų balsą. Ar yra kolegų, kurie neturi balsavimo kortelės? Taigi dabar e, tarybos įgyvendinis sprendimas ir projektas dėl sprendimo 08633 JHA įgyvendinimo datos. Skirkop pranešėjas vienas balsavimas elektroninis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Sveikiname. Pana Kirkop. Thank you. Tuo baigiame balsavimą. Ačiū kolegos. Thank you. colleagues, we're going to take point four, but I'm just going to wait uh, a moment. Svarstysime ketvirtą darbo tvarkės punktą, bet uh, palauksime minutėlės, kol uh, susirinks kolegos, pranešės ir uh, biudžeto komiteto kolegos. Palauksime, kol kolegos susės. Peter jau pasirengęs. Kolegos, jeigu jūs nenorite pasirinkti salėje svarstyti paskutinį darbo atvarkės punktą, ketvirtą, tai labai prašau jūsų dabar jau iš salės įliai išeiti. Kolegos, pasirengę dabar svarstyti mm, keičiančio biudžeto projektą numeris 7. Iš esmės eina kalba apie Europos migracijos darbo tvarkę. Ta, biudžetos, tą biudžeto punktą mes apie uh, Mm, migracijos darbo atvarkėje prieš tai kalbėjome šiandien ir mm, tai yra biudžetinė reakcija, stiprinamas biudžetas šešiems mėnesiams, reaguojant į numatomus veiksmus. Ir pranešėjas kalbės apie keičiantį biudžetą, kur uh, Mm, sprendimai yra tokie, kaip kad, pavyzdžiui, pabėgėlių krizės valdymas ar pasiūlymas mobilizuoti lankstumo instrumentą šioms išlaidos. Yra, išlaidoms um, yra du pasiūlymai. Po to, kai komisija paskelbė komunikantą dėl pabėgėlių krizės valdymo ir atitinkamų priemonių, taigi prašom. Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už kvietimą pristatyti mm, keičiančio biudžeto projektą e, dėl šių instrumentų mobilizavimo. Kaip žinote, komisija praeitą savaitę patvirtino komunikatą, kuris vadinasi e, pabėgėlių krizės valdymas. Šiame komunikatėje pasiūlė naujų veiksmų paketą 1,6 milijardo eurų sumai Galima daryti taip, 801 milijonas 15 e, metais ir likę 16 metais. 801 milijonas skirtas e, šiems metams jau dabar yra svarstami parlamente ir taryboje šiandien. Tie pasiūlymai dėl papildomų 900 milijonų veiksmų 16 metais bus pateikti greitai, nes komisija pateiks 16 metų biudžeto taisomą įraštą spalio mėnesio pradžioje. Svarbu pabrėžti, kad 1,7 milijardo naujų veiksmų yra papildomas lėšos, bet tų priemonių, kurios yra pasiūlytos ankstesiais mėnesiais, konkrečiai gegužė ir dabar visai neseniai rugsėjai. Dabar kalbant apie 2015 metų paketą, kuriame, kuriam daugiausiai dėmesio išskirsiu, iš tų 801 milijono eurų, 401 milijonas yra įtraukti į septintą keičiančią biudžetą, jo projektą, kuris buvo pristatytas biudžetiniai institucijai vakar, komisija tą padarė. Uh, Ir vicepirmininkė Georgieva kolegoms pristatė šį paketą biudžeto kontrolės komitete. Likę 400 milijonų yra tokios lėšos, kuriams nereikia keičiančio biudžeto, todėl jos neįtrauktos į keičiančio biudžeto projektą. Uh, tas 401, tas 801 milijonas sudalytas į trečią ir ketvirtą kategorijas. Mes siūlome 101 milijoną skirti pagal trečią kategoriją ir 300 milijonų skirti pagal ketvirtą kategoriją. Tai iš tos trečios kategorijos 101 milijono e, lėšos sudalytos taip pasiūlymui e, skubiom priemonėm AMIF ir vidaus saugumo fondui po 100 milijonų ir papildomai dar yra penktame taisomajame biudžete papildomas numatytas didinimas. Iš to šimto, be to šimto milijonų skubos priemonėms dar mes siūlome stiprinti tris agentūras, kurias labiau, labiausiai palėtė tą situaciją, tai yra Frontex, EASO ir Europol. Uh, mes siūlome jas stiprinti 120 papildomų darbuotojų, skiriant 60 Frontexui, 30 metų ir 30 Europolui, kadangi šie papildomi pareigūnai būtų pasamdyti šių metų pačioje pabaigoje, tai mums reikės tik tai um, asignavimų vieno mėnesio atlyginimams šiais metais, tai yra 1,3 milijono. Bendrai tada siūlome trečią kategoriją sustiprinti 101,3 milijonais. Ketvirtoje kategorijoje mes siūlome 300 milijonų padidinti lėšas skirtas ENA, kad būtų galima numatyti papildomų Mm, lėšų Madat fondui, Sirijos, e, taip vadinamam fondui. Iš tų 401 milijono papildomų asignavimus įpareigojimams, kas yra siūloma septintajame keičiančiame biudžete, jo projekte, kaip aš jau sakiau, 400 milijonų papildomų priemonių dar yra siūloma kas nepatenka į šį biudžeto projektą, bet tai irgi yra um, 400 milijonų, kurie visiškai patenka į ketvirtą kategoriją ir jie gali būti padalinti du elementus. Visų pirma, EPA ir ENA reorientavimas e, esamų lėšų perdėliojimas, kad būtų galima taip pat dar padėdinti Madat Sirijos fondą. Uh, ir dar 200 milijonų yra didinama humanitarnė pagalba. Iš esmės, taip susidėlioja tie 800 milijonų. Ir toliau aš jums dar norėčiau pristatyti, kaip mes siūlome finansuoti tuos 800 milijonų. 401 milijonas, kurie yra septintame taisomajame biudžete, bus finansuojami štai kaip. 300 milijonų iš ketvirtos kategorijos, tai yra ENA priemonės didinimas. Tie 300 milijonų bus finansuojami iš ketvirtos kategorijos maržos. Mes turime mm, ketvirtoje kategorijoje 403 milijonų maržą Mes siūlome ją sumažinti 300 milijonų, tai tada liktų 38 milijonai liekantis. Trečioji kategorija mes negalime paprastai finansuoti 101 milijono, ką aš jums pirmai minėjau pagal šią kategoriją, kadangi likusios maržas neužtenka. Taigi, Ką mes siūlome daryti? Visų pirma, mes trečioje kategorijoje radome galimybę perskirstyti 12 milijonų iš maisto ir pašarų programos. Tai yra asignavimai įsipareigojimams, kurių šiais metais nereikės. Taigi juos galima naudingai panaudoti, perkelti į tą e, naują migracijos pasiūlymą. Tačiau išlieka 89 3 milijonų suma, kurią dar reikia finansuoti ir pagal trečią kategoriją dabar yra tik tai 23 milijonai likę šiame, šioje daugiametinėje finansinėje programoje. Jeigu mes visiškai užnulintumėm tą maržą, dar reikėtų 66,1 milijono, jos reiktų iš kažkur rasti ir finansuoti. Todėl greta pasiūlymo dėl teisomo biudžeto projekto jūs dar rasite ir pasiūlymą panaudoti lankstumo instrumento priemonės. Tai yra lankstumo instrumentas, tai yra specialus instrumentas, kuris pagal daugiametinę finansinę programą suteikia galimybę, jeigu maržos yra visiškai išnaudotos, mobilizuoti papildomas lėšas, kurios viršytų daugiametės finansinės programos e, maksimalę ribą. Todėl mes ir naudo, e, pasitelkėme šį pasiūlymą mobilizuoti lauksumo priemonę ir tuo 66 milijonus um, rasti tokiu būdu, kadangi nebėra trečioje kategorijoje daugiau likusios maršos. Tai tiek apie DAP, apie e, teisomą biudžeto projekto pasiūlymą. Tie, dėl tų 400 milijonų, kurių nereikėjo įtraukti į šį DAB, jiem nereikės papildomo asignavimų, komisija siūlo juos finansuoti štai kaip. 200 milijonų būtų perorientuoti, perkelti EPA ir NA. Kaip aš jau sakiau, tai leistų padidinti Madasyrios fondą. 200 milijonų eurų, kuriais didinama humanitarnė pagalba iš esmės būtų finansuoti iš dabartinių asignavimų, kurie yra skirti skubos pagalbos rezervui, dėl ko yra balsuota, bet kol kas tai yra biudžetinėme rezerve padėta ir tų pinigų negali mobilizuoti be be biudžetinės institucijos leidimo perkelti lėšas. Todėl mes vakar pasiūlėme tą perkelimą, kad biudžeto institucija patvirtintų 175 milijonų perkelimą iš skubios pagalbos rezervo į humanitarnę pagalbą. Reiškia, kad lieka dar 25 milijonai, kuriuos reikia finansuoti, kad pasiektumėm tų 200 milijonų sumą, 15 milijonų iš jų jau yra perkelti biudžeto institucijos Taigi tie pinigai jau yra, prieš kelias savaitės tai yra padaryta. Likę 10 milijonų, juos mes radome mm, humanitarnės pagalbos operatyvinėme rezerve. Tai yra pakankamai sudėtingas paketas, aš labai tikiuosi, kad mano paaiškinimas mm, įnešė daugiau aiškumo. Ir pabaigoje, pirmininkė, jei leistumėt minutėlę tarčiau dėl mokėjimų. Nes tai, ką aš jau sakiau, tai yra papildomi asignavimai įsipareigojimams. O dėl mokėjimų, aišku, kad tų 800 milijonų poveikis didžiausias bus 2016 metais. Trečioje kategorijoje akivaizdu atlyginimai agentūroms dėl personalo padidinimo pareikalaus mokėjimo nedelsint tai yra 1,3 milijono papildomo mokėjimo poreikis, 100 milijonų padidinimo e, skubos priemonėms, AMIF, ASF. 80 procentų bus e, iš ankstinis finansavimas, bet tai bus 16 metų sausį. Ir uh, neįmanoma tų pinigų išmokėti anksčiau. Taigi 80 milijonų bus išmokėta 2016 m. sausį toms valstybėms narėms, kurios paprašė skubaus priemonių finansavimo. Dėl ketvirtos kategorijos didžioji dalis mokėjimų bus 2016 metais, tačiau mums iš tikrųjų reikia 40 procentų iš ankstinio finansavimo iš tų 175 milijonų, kurie yra perkelti iš skubos pagalbos rezervo ir tai bus jau 2016 2015 metais, tačiau komisija sugebėjo viską apverst aukštinkojom ir surasti vis tik tai tuo tas pinigus perkelimuose, perskirstimuose. Taigi dabar, galvojant apie signavimus mokėjimams, situacija yra tokia, kad komisija nepaprašė papildomų pinigų mokėjimams, tų papildomų pinigų 15 metams nereikia, o viso to, ko reikia, tai yra 1,3 milijonas viena vertus agentūroms ir 70 milijonai skubos e, pagalbos rezervo pinigų, visa tai yra irgi surasta iš lėšų perskirstimo. Really emphasize... Labai ačiū. Pačioje pradžioje, e, pradedant e, šio klausimo diskusijas, aš pabrėžiau, kaip svarbu yra atlikti visą tą analizę. Jūs kalbate apie 100 milijonų skubos mm, finansavimo, apie 120 naujų darbuotojų EZO, Frontex ir Europolė. Tai tikrai yra dideli pinigai, e, daug darbuotojų ir tikrai reikės e, tinkamai išanalizuoti visą tai, mūsų kolegos, kurie supranta biudžetą, turės visą tai išanalizuoti. Pradėsiu mm, kalbėti sąrašą. Ponas Niedermüller, o paskui ponas Duprė. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus. Turiu du klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti komisijos štai ko. Ar komisija ketina pateikti teisėkros pasiūlymus, kaip būtų galima EMIF reglamentą modifikuoti? Nesumos nėra iš ankstinio apmokėjimo sumos. Tai man įdomu, kaip bus kitais metais, jeigu nebus lėšų. Tai yra pirmas dalykas. O kitas dalykas dėl prioritetų. Aš manau, kad prioritetai pasikeitė ir galbūt mums reikia naujų pakeistų prioritetų sąrašų. Kitas klausimas yra susijęs su personalu. Pasiūlyme yra kalbama apie 60 Frontexo darbuotojų, 30 EZO ir 30 iš Europolo. Ir norėčiau paklausti, gal komisija galėtų paaiškinti tokių skaičių argumentus, ar EZO nereikėtų skirti daugiau darbuotojų nei Europolui? Štai toks mano klausimas, ačiū pirmininkė. Labai aktualūs klausimai, Piterė, ačiū. Dabar Džeraras. Ačiū pirmininkė. Turėjau progą vakar išklausyti komisarės Georgievos pristatymo. Ji pristatė tas priemonės, kurias mes šiandien aptarėme. Ir kai buvo keičiamosi nuomonėmis su biudžeto komitetu, mūsų kolegos ir biudžeto komiteto pirmininkas padarė štai kokią išvadą, kad skubiai reikia veikti, jeigu norime, kad biudžeto komitetas galėtų greitai atlikti atitinkamas procedūras, kad būtų galima laikytis terminų, tai reikštų, kad reiktų balsuoti plenarinėme posėdyje turiuomenėje Briuselio spalio mėnesio sesiją. Štai tokia yra skubi darbo tvarkė. Na ir bendrai kalbant, aš manau, kad išskyrus tą klausimą, kurį neder, ponas Nidermėleris už, uždavė, aš manau, kad reikia priimti komisijos pasiūlymą, pritarti jam, nes tai yra skubus planas ir turint omenyje tas problemas, kurias bandome išspręsti. Tačiau yra dar trys pastabos, kurias norėčiau užsakyti. Pirmiausia, mes e, turime aiškiai suprasti, kad tos priemonės, e, komisijos atstovas tą pabrėžė, kad yra pirmosios skubos priemonės, nes reiks imtis priemonių ir dėl 16 metų biudžeto, tačiau tų priemonių irgi nepakaks, nes pabėgėlių srautai nemažės, jeigu situacija nebus e, stabilizuota artimuosiuose rytuose ir Afrikuose, tik, Afrikoje. Tikrai 16 metais niekas nepasikeis. 16 metais mes peržiūrėsime finansinės perspektyvas ir akivaizdu, komisijos atstovas ką, tai ką tik pasakė, kad tos ribos, kurios trečiame, trečiojo kategorijoje, kategorijoje yra nustatytos, akivaizdu, kad tos ribos nepakankamos. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad jūs iš principo pritarsite tam, kad biudžeto libe komitetai ir tam tikrą prasme AFET komitetai surentų bendrą posėdį ir tiksliai įvertintų poreikius poreikius, su kuriais susidurėme ir susidursime ateinančiais metais, kad galėtumėme rimtas dėrybas pravesti su taryba ir iš esmės peržiūrėti finansinės perspektyvas, nes jas peržiūrėti reiks 16 metų pabaigoje, nes priešingų atveju reiks nuolatos užsimti biudžetinę inžineriją ir tai nieko gero, sistemiškai mes e, problemos neįspręsime. Ir dar vienas dalykas – Kai mes e, aptarėme biudžetą ir tam tikrose komitetuose sudėtinga yra apie tai kalbėti, mes kalbame apie biudžeto inžineriją iš principo, bet nevyksta tokios aiškios diskusijos. Ir pagal komisijos dokumentą mes to negalime net padaryti, būtent, kad aiškiai aptartumėme tikslus ir finansinės priemonės, kurios reikalingos tiems tikslams pasiekti. Mm biudžetinė nomenklatūra mums dabar neleidžia atlikti tinkamą parlamentinę kontrolę, kaip yra vykdomi įsipareigojimai asignavimams. Taigi labai svarbu, kad tas būtų daroma šiame ir biudžeto komitete. Dar vienas techninis klausimas, kurį uždavė ponas Nedermüller. Būtent ar komisija yra įsitikinusi, kad tam, kad būtų įgyventos tos operacijos, kurias siūloma įgyvendinti, kalba eina apie septintąjį pakeitimą, ar nereiks AMIF reglamento keisti tam, kad būtų gyvendinta ta priemonė. Nes aš, kiek bent jau suprantu, gali tekti keisti tą direktyvą. Toliau, kalbant apie agentūras, papildomų, papildomų darbuotojų reikalauja įvairios agentūros, ar tikrai jos jo, būtino, būtinos tos naujos pareigybės, ar čia naujoms misijoms skirti reikalingi įgyvendinti tie žmonės, ar jie būtent naudojami bus naujoms misijoms įgyvendinti, ar tiesiog tie žmonės yra reikalingi, kad sustiprintų jau vykdomas misijas ar operacijas, turint omenyje, kad problema yra labai sudėtinga. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, Čerarai. Norėčiau šį beitą tau pasakyti, mes jau koordinatorių posėdėje pirmadienį esame numatę bendrą lybę biudžeto komitetų susitikimą ir biudžeto komiteto pirmininkas yra informuotas apie tai. Ir tikrai tikimės, kad ir tu atvyksi, nes dirbė abiejose komitetuose, taigi tavo žinios bus labai naudingos. Čia Strasbūro koordinatorių posėdžio darbo atverkėje tai numatyta. Kai kurie nariai irgi prašė žodžio. Dabar Juan Fernando. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad visi sutinkame, kad tai yra tikras Europos institucijų patikimumo patikrinimas, kai kalba eina apie tai, kokio masto yra ši problema ir šios situacijos. Mes turime apie, kalbame apie biudžetą, pinigus ir galiausiai jau mes kalbame apie pinigus. Nes nekarta buvo akcentuojama, kad reikia išteklių, kad galėtume sutvarkyti su šią situaciją. Taigi reikia tinkamus išteklius paskirstyti ir aš turiu kelis klausimus. Aš aišku labai vertinu tos pateiktus komisijos paaiškinimus, nors turiu omenyje, kad laukia tikrai nemenki sunkumai, nes reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių institucijų. Ir norėčiau, kad komisija tai plačiau pakomentuotų toliau. Kalbame apie, ar kalbame apie naujus pinigus tai yra tokia kaip ir metafora, kalbame apie naujus, naujas lėšas, kurios bus mobilizuojamos. Ar apie ką konkrečiai mes kalbame, iš kur ateis tie pinigai? Tie nauji pinigai, kurie bus, turi būti skiriami. Kitas dalykas, kai mes kalbame apie patikos fondą, patikos fondas yra tam, tikra, tam tikras finansinis techninis elementas, kuris turi ypatumų susijęs konkrečiais įgyvenimais. Tai aš norėčiau sužinoti, <clears throat> kokios bus to patikos fondo Sirijai ir patikos fondo Afrikai detalės, techniniai elementai, kad galėtumėme paaiškinti <clears throat> apie tuos fondus, ypatingai tie, kurie yra atsakingi už tokios informacijos pateikimą Europos parlamente. Mes turime paaiškinti savo rinkėjams ir spaudai galiausiai visiems, kam tai yra įdomu, vėrėse diskusijose, apie ką konkrečiai kalbame, kai kalbame apie tuos patikos fondus. Ir dar vienas dalykas. Dauguma tų fondų, panašių fondų yra valstybėse narėse. Tai kaip tai paveiks Europinį semestrą, komisijos peržiūrą, biudžeto procedūras įvairiose valstybės narėse. Kai bandysim suprasti, kokios, apie kokius sumas eis kalba Europos biudžete, kad proporcingos sumos būtų nustatytos ir valstybių narių biudžeto procedūrose 15-16 metams. Ir dar viena mintis. Aš dėl įvairių priežasčių susijusių su mano politinė karjera. Susipažinęs esu su tuo, kaip Frontex kirsto savo biudžeto išteklius, bet nežinau, kaip ESO tą daro. Norėčiau sužinoti. Kaip ESO turėtų paskirstyti tas lėšas, kad tiksliai jos būtų paskirstamos ir gyvendinamos. Kokiais tikslais bus skirstamos lėšos ESO? Kaip konkrečiai bus panaudoti tie papildomi pinigai, padidinus e, ESO finansavimą? Ačiū, ponė Vinberg. Ačiū už suteiktą žodį. Aš visų pirma noriu dėkoti už pristatymą. Labai daug skaičių ir didelės sumos. Aš nesu ekonomistė, bet aš irgi galiu šitą suskaičiuoti. Ir jau šiandien buvo pasakyta, kad mes puikiai žinome, jog daug išlaidų, daug kaštų priklauso nuo tos E, padėties, kuri naujai susidaro Europos Sąjungoje. Dėl to tie kaštai padvigubėja, patrigubėja, mes turim kažką dalinti, turim kalbėti apie patikos fondus ir panašiai. Tačiau visų tų išlaidų šaknis yra tos, kad mes nekontroliuojam to, kas e, dedasi migrantų fronte. Būtent čia mes turėtume daugiau pamastyti. E, E, kalbam apie tokius projektus kaip Galilėjo nuo 2005 metų įgyvendinamas. Taip, juos reikia ir toliau įgyvendinti, bet e, šiame biudžete vieną pozityvų elementą žiūrėjau. 200 milijonų eurų turi būti skirta humanitarniai pagalbai. Ir tam mes turim investuoti pinigus, nes ten e, tie pinigai yra labiausiai reikalingi. Būtent jie suteikia žmonėms viltį susikurti naują atmintį, naują ateitį, o ne e, skęsti viduržėme jūroje ir panašiai. Aš jau paminėjau Galilėjo ir e, kitus įvairiausius fondus, e, naujus pinigus, kurie kažkam yra skirimi, mes net nežinom kam. Bet kai galvojame apie ateitį, aš galvoju apie savo tėvynę, Švediją. Vienam gyventojui mūsų sumokama į ES biudžetą dalis yra didžiausia. Ir e, tada, jeigu ir toliau tai bus, mes e, suprasime, kad mes daugiausiai ir sumokame į tuos neaiškius e, kaštus, į tas neaiškias išlaidas. Per artimiausius metus mes turim galvoti, kaip tą mašiną galėtumėm pakeisti, nes mano piliečiai, mano tėvinė labiausiai nuo to nukenčia. E, greitai jau visos valstybės narės e, reikalaus humanitarnės pagalbos, nes jos e, nebegalės pačios išgyventi. Pažiūrėkim, nuo ko tas priklauso. Ačiū. Thank you. Uh, Mrs. Mayer, please. Ne Mayer. Ačiū, pirmininkė. Aš nesu finansų ekspertė, tai tikiuosi, kad komisija galės paaiškinti daugiau tą padėtį, bet iš to, ką supratau, 2015 metų biudžete nebus reikalavimai iš valstybių narių naujų įmokų. Ar tiesa? Bent jau dabartinėje situacijoje. Tačiau <clears throat> akivaizdu, kad valstybės narės turės pakoreguoti savo indėlius ar įnašus, ar tai yra papildomos lėšos, ar kalbame apie papildomus valstybių narių įnašus. Kokia yra čia situacija? Paaiškinkite, prašau. Ir dar vienas kalbėtojas, po to tikimės detalių atsakymų iš komisijos, yra Cecil Kejangė. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pasidalinti, pasidalinti savo mintimis apie padėtį. Aš pati mačiau skaičius e, dabartiniai kriziai, kas yra numatyta. Ir keliamas klausimas, ką mes konkrečiai darome. Panašu, kad mes bandome sustiprinti agentūras. O mes manome, kad reikia peržiūrėti visą prieglopšio procedūrą, įskaitant ir visus jos elementus. Bet nemanau, kad labai čia yra stiprinama ESO agentūra ir man įdomu, kaip tos lėšos, kurios bus papildomai skiriamos ESO, bus panaudojamos. Papildomi, bet papildomų išteklių, aš manau, agentūrai reikia suteikti ir didesnį vaidmenį, kad ji galėtų tvarkyti ir valdyti visą prieglapšio procedūrą. Jau kalbame apie pabėgėlius, kurie siekia prieglopščio. Ačiū dabar komisijos atstovas. Ačiū. Aš siūlyčiau gal pirmiausia biudžeto aspektus aptarti, o po to kolega iš vidaus generalinio direktorato pakomentuos su politikos susijusius klausimus. Buvo užduotas klausimas apie tai, kiek tų lėšų yra naujos lėšos, nauji pinigai. Pirmiausia, aš tai norėčiau pakomentuoti. Reikia čia daryti skirtumą tarp įsipareigojimų, asignavimų įsipareigojimas ir asignavimų mokėjimams. Dėl mo, as, e, įsipareigojimų asignavimų, dėl asig, asignavimų įsipareigojimams čia nereiks, asig, asignavimų mokėjimams nereiks naujų lėšų. Mes panaudosime tas lėšas, dėl kurių yra prisimti įsipareigojimai. Taigi 15 metams valstybių biudžetam tai neturės jokios įtakos, tas komisijos pasiūlymas. Aišku, vėlesniais metais tas poveikis bus jaučiamas, bet šiems metams, kalbant apie dabartinius biudžetinius poreikius, poveikio valstybė, valstybių narių biudžetui nebus, nes mokėjimas tai yra čia grinųjų srautai. Dėl asignavimų įsipareigojimams 300 milijonų bus skiriama kaiminystės priemonės papildomam finansavimui, tai yra nauji pinigai, 300 milijonų. Iš 101 milijono pagal trečiąją kategoriją dauguma tų lėšų bus e, surasta per perskirstimus. Ir aš minėjau vieną iš jų, tai yra 12 milijonų iš maisto pašarų programos. Aš jį paminėjau, nes tai yra trečios kategorijos programa. Taip pat yra perskirstimai vyksta ir, ir su kitomis programomis ir tos programos yra aiškiai įvardintos taisomajame biudžete. Dabar dėl to 101 milijono įsipareigojimų dar reikalingi papildomi įsipareigojimai, kurių bendra suma 31 milijonas. Ir tai bus jau visa papildomų įsipareigojimų suma, tai yra 800 milijonų eurų. 300 plus 31, tai yra 331 papildomai, papildomų įsipareigojimų. O visi kiti pinigai arba iš perskirstimų, arba įsipareigojimų, kurie nebus naudojami, čia aš aiškiai turiu pasakyti, kai mes paimam lėšomis, lėšas iš kitur, mes nesumenkiname kitų programų, mes tiesiog surandame įsipareigojimus, kurių nereikš šiems metams. Tai nėra našta toms programoms, kurios gauna lėšas iš perskaitytų lėšų. Tai ar būtų perskaitos lėšos, ar skubos rezervas e, dėl tų įsipareigojimų jau buvo balsuota, taigi 3 iš 800 milijonų eurų įsipareigojimų, 321 milijonas yra naujos lėšos, nauji įsipareigojimai, o iš 71 milijono asignavimų mokėjimams, nulis yra nauji pinigai. Taip galėčiau apibendrinti dabartinę situaciją. Tai taip pat reiškia, kad poveikis europiniam semestrui, kalbant apie bendrai Europos biudžetą, 15 metams yra nulinis. Nes mes neprašome papildomų mokėjimų. Toliau kitas klausimas keli čia nariai jau paklausė ir jis yra susijęs su tuo, kiek mokėjimo bus siejamas su kuriomis valstybėmis narėmis. Akivaizdu, kad tai yra už ES biudžeto ribų, tai yra komisija savo komunikate praeitą savaitę pasiūlė štai ką valstybės narės susietų kai kuriuos įnašus, o taryba kuri posėdžiavo praeitą savaitę, patvirtino ir patenkino šį komisijos prašymą ir vienas milijardas buvo pateiktas skaičius tokių susietų šalių įnašų, kurie bus daugiausia skiriami maisto programai ir jungtinių tautų agentūroms finansuoti, kaip jūs tikriausiai žinote. Taigi, tam tikrą prasme, čia pačios valstybės narės dabar jau turi nuspręsti, ir kiek suprantu, viskas vyksta laisvanoriškai. Ir tas vienas milijardas tada turės įtakos ir finansinio biudžeto finansavimui, ar čia 15 metai būtų, tikimės 15 metais jau gauti tų įnašų, ar 16 metais, kaip irgi tikėtina, kad bus. Tai čia būtų tiek apie biudžetinius klausimus. O dabar žodį perduosiu kolegai iš Vidaus reikalų generalinio direktorato, jis atsakys klausimus susijusius su agentūrų darbuotojais ir klausimus, kuriuos uždavė ponas Dipri, dėl to, kad reikia keisti teisinį pagrindą. Dėkuoju, Johanai. Dėkuoju gerbiamis parlamento nariams už klausimus. Aš atsiprašau už e, savo balsą sako kalbėtojas, nes esu šiek tiek užkimęs. Daugiau kalbėtojų e, klausė apie agentūras, jų resursus ir e, jų įsteigimo e, principus. Taip pat buvo pateiktas klausimas, kiek pagal teisinį pagrindą į tą vokelį galime pridėti A, yra kalbama, kad e, agentūroms reikia papildomų etatų, 30 ir 60. Ir mes apie tai galvojame, nuosekliai bandėme perduoti visus agentūrų pageidavimus, e, patenkinti visus agentūrų pageidavimus. Kodėl 62 Frontexui reikia, o 32 Europolui? Akivaizdu, kad Frontexas iki šiol išlaiko ir išlaikys svarbiausią vaidmenį vykdomoje veikloje e, praktiškai karštuosiuose taškuose. Frontexas su papildomais e, ištekliais ir etatais padidins rizikos analizės pajėgas trečiosiuose šalise, taip pat bandys pagerinti žvalgybinės informacijos surinkimą surinkama per e, sieną kertančius imigrantus. Taip pat bus pateikiama bendra informacija, bus daugiau pateikiama informacijos apie sienos kirtimą ir galės toliau e, gerinti šiuos sugebėjimus. Bus įkurti ir kontaktiniai punktai trečiosiose šalise, paskirti atitinkami asmenys, bet tam reikia be abejo išteklių. Kaip žinome, Frontexo komanda dirba Italijoje, greitai dirbs ir Graikijoje, e, padės e, pasieniečiams e, sukontroliuoti įvykstančių, į, į, įeinančius imigrantus. E, kitoji agentūra, apie kurią aš kalbėjau, turės apdoroti visus e, prieglopščio prašymus. Um, kalbėjome apie 120 tūkstančių perpaskirstimą, paskui tas skaičius pasikeitė. ESO agentūra e, turės e, perpaskirstyti tuos skaičius, tai bus daroma palaikant ryšį su valstybėmis narėmis. O Europol veikla bus orientuota į kovą su kontrabanda. Bus sukurta speciali komanda, kuri leis geriau surinkti informaciją iš migrantų ir prieglapščio prašančiųjų. Bus bandoma išsiaiškinti, kaip veikia tinklai E, suprasti, kaip veikia kontrabandininkai, žmonių priekeiviai ir e, visa surinkta informacija, kuri dabar yra teikiama tik labai nedideliais kiekiais iš valstybių narių pusės, e, bus sutelkiama. Pateikiamajame laiške yra daugiau kalbama apie agentūrų skirtingus vaidmenis, bet aš tik tiek iš esmės norėjau pasakyti, kodėl reikia uh, daugiau Frontexui e, naujų personal, naujų etatų ir resursų ir mažiau ESO ir Europolui. Ar reikia keisti teisinę bazę ar ne? Aš galiu pasakyti, kad parlamentas ir taryba pasiekė susitarimą, kuriam pritarė Europos komisija, kad negalima viršyti pagal teisinėje bazėje numatytus e, vok, nu, kiekius vokų skaičiaus 10 procentų. Vokų kiekio, atsiprašau. Dėl to padidintas finansavimas bus tik vadovaujantis objektyviais kriterijais, objektyvimis aplinkybėmis. Ir galiu pacituoti vieną iš aplinkybių, tai yra testinumas. Kaip jau sakiau, 10 procentų viršutinė riba yra nustatyta. Jokių kitų papildomų veiksmų nereikia. Gauti padidinti išlaidas 10 procentų, o jeigu didesnis skaičius bus, tai reikės pagrindo turės būti siunčiamas keičiamasis laiškas Europos komisijai 16 biudžetui. Aš manau, kad atsakiau klausimus, jeigu kokiu klausimu turite, galite, galėsiu atsakyti vėliau. Čia, čia. Ačiū. Gerard, labai trumpą papildymą. Uh, merci, prezident. Dėkui, pirmininkė. Dėl MIF reglamento Aš esu pasirengęs e, priimti Europos komisijos atsakymą dėl 2015 metų, bet panašu, kad 2014 metų, bet 2015 metų atvejs panašu bus sunkesnis. Kitas klausimas dėl agentūrų ir pirmiausia Frontex. Dabar yra e, sukurtas projektas, planas, kuris vadinasi Rabbit. Jūs žinote, kad ponas Šoibleris būdamas uh, E, Vokietijos federalinės respublikos ministras tą planą patvirtino, bet panašu, kad jis nefunkcionuoja. Man aš norėjau paklausti, kad dabar turimų priemonių mes nenaudojame, o pradedame stiprinti tarsi dalykus, kurie nepasiteisino. Taip, iš tiesų Rabit e, pradžioje veikė, kai jis buvo taikomas, kai jis buvo paskelbtas. Bet valstybės narės keletą metų jį pamiršo arba naudojo labai mažai. Ir e, šis rabit planas yra labai svarbus. Ir mes suprantame, kad jį reikia papildyti. E, todėl darėme spaudimą kai kuriams valstybėms narėms, kad e, jos tą planą taikytų aktyviau. Kai kurios valstybės narės turėtų aiškiau ir dažniau rabit pasitelkti. Kai kurios valstybės narės dabar elgesi nenoriai, bando kontroliuoti pačią savo pasienio pajėgas ir dėl to prireikia Europos intervencinių. Bet e, mes ne visuomet valstybėms narėms galime sutrukdyti. Europos komisija labai aiškiai akcentuoja, kad tam tikros valstybės narės privalo naudoti rabit dažniau ir plačiau. Dūsė. Ačiū, noriu padėkoti abiems kolegams iš Europos komisijos ir ypač parlamento nariams už tai, kad išlikote, išsėdėjote šiame svarbiame posėdėje aptariant tokį reikšmingą klausimą, nes kalbamegi apie tai, iš kur pinigai ateis tam šešių mėnesių laikotarpiui. Tas klausimas bus keliamas ir per koordinatorių susitikimą pirmadienį ir biudžeto komitete apie tai bus kalbama, aš jums pateiksiu visą informaciją, kai tik susitiksime. Kiti klausimai. Kitas posėdis įvyks e, spalio 12 dieną 15 valandą. Ačiū kolegos.